Good morning. Labas rytas. Norėčiau, kad susėstumėte visi. Sveiki susirinkę į posėdį. Sveikinu atvykusius į mūsų komiteto posėdį šį rytą. Yra pakankamai susirinkę komiteto narių. Norėčiau visus pasveikinti. Dar kartą sakau labas rytas. Pradėsime mūsų komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar galime patvirtinti darbo tvarkės projektą? Prašome, ponė Vanisteroj. Ačiū, taip galime. Vakar nebuvo posėdžio, nes e, nebuvo numatyta nieko. Šiandien kalbėsime apie e, tyrimus, o aš norėčiau prie pirmininkės pranešimų kai ką pasiūlyti. Pateikti klausimą žodžiu plenariniai sesijai dėl tam tikrų aspektų. E, Ar dabar galima e, kalbėti apie tai, ar pagal trečią punktą? Ačiū, jūs teisingai pastebėjote, vakar neturėjome progos susitikti, tačiau šiandieną vyks koordinatorių posėdis ir manau, kad galbūt primsime sprendimą per koordinatorių posėdį dėl jūsų pasiūlymo, e, dėl klausimo žodžiu. Jeigu leisite, aš norėčiau tarti porą žodžių apie tai, kad galėtume padiskutuoti per koordinatorių posėdį. Iškart po šito posėdžio. Vakar turėjome laiko dirbti, taigi reikia dirbti, o nelaukti. Turėjome galimybę pagalvoti apie tai, kas mums yra labai aktualu. Tai yra galimas vėlavimas daugelio programų, vėluotas įgyven, pavėluotas įgyvendinimas. 2014 metai, jeigu pasižiūrėsime tai, kokia yra padėtis, tai nėra rezultatų metai, tai yra e, programavimo metai. Ir iš kai kurių valstybių narių matome signalus, kad daug kas persikels į 15 metus, tik tai tada programos prasidės. Kalbame apie investicijas, apie augimą ir darbo vietas ir apie e, biudžetą. E, bet jeigu pasižiūrėsime giliau, turime tikslus, e, žinių ekonomika, tvarumas – informacijos telekomunikacijų technologijos. Ir mes norėtume, taip aišku yra, neapmokėtų sąskaitų problema dar papildoma. Politinė prasme galbūt reikėtų nesėdėti ramiai, bet siūsti politinį signalą ir lapkričio mėnesio plenariniai sesijai jau turėti aiškę padėtį. Mes esame parengę tekstą su keturiais klausimais ir galbūt e, būtų neblogai, jeigu tie, kas dar nematė teksto, susipažintų su juo visų frakcijų atstovais, e, sekretoriatas išsiuntinėtų e, su Konstanca Kreil vakar apie tai kalbėjau. Per tą laiką, kai galėjome dirbti vakar, turėjome laisvo laiko, tai įsigilinome į šį klausimą, svarstėme jį ir galbūt kiti uh, galėtų pasižiūrėti į mūsų pasiūlymą ir arba kaip komitetas galėtume pateikti šį klausimą arba kaip frakcijos. Ir norėtume, kad šis klausimas pakliūtų į politinę darbo tvarkę. Ir paskui mes galėtume dar giliau į tai pasižiūrėti. Jeigu jums tinka, būtų galima išplatinti tą laišką Aš žiūriu kolegas, į koordinatorius, galbūt mes šiandieną jau galėtume tą klausimą e, svarstyti, nes e, ir nelaukti dar kito koordinatorio posėdžio, nes kitaip vis tas klausimas nusikels į kitus metus. Ar galima taip daryti? Taip, ačiū, jau daromos kopijos mm, to rašto, kur jūs man patekėte. Visi gaus kopiją. E, to pasiūlymo. Šiandien per koordinatorių posėdį mes priimsime sprendimą. Ar tinka taip jums, ponė Vandysteroj? Taip. Ačiū. Ar dar yra kitų pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Ne? Tuomet e, patvirtinsime posėdžio darbo atvarkę. Antras darbo tvarkės punktas yra protokolų tvirtinimas posėdžių, kurie vyko rugsėjo 22-23, spalio 1 ir spalio 6. Jūs e, turite tos protokolus tarp savo dokumentų. Siūlau įprasnę procedūrą, jeigu niekas neišsakys pastabų iki posėdžio pabaigos, protokolai bus laikomi patvirtintais. Ar kas nors prieštarauja? Matau, kad ne. Dėkoju. E, tuomet posėdžio protokolai bus patvirtinti atitinkamai. E, kitas punktas, pirmininkės pranešimai, neturiu pranešimų. Ir ketvirtas mūsų darbo tvarkės punktas yra e, nagri, klausimas, dėl kurio diskutuosime, tai yra sanglaudos politikos gyvenimo 2014-2020 metais valstybių narių pasirengimo darbai ir administraciniai gebėjimai. E, šiuo klausimu buvo atliktas tyrimas, e, jo prašė mūsų komitetas pernai rugsėjo mėnesį ir e, komitetas to darbą paremė politikos departamentas B, kreipėsi jisai į konsultavimo įmonę esančią vienoje ir buvo sudaryta sutartis tyrimui atlikti. Tikslas buvo įvertinti valstybių narių administracinius gebėjimus įgyvendinant sanglaudos e, politiką naujojų programavimo laikotarpiu 14-20 metais ir pasirengimus administracinių lygmenių sėkmingai pradėti programavimo laikotarpį. E, buvo 14 atvejų konkrečių išanalizuota. Tyrimo rezultatai e, bus pateikti ponios Kristin Hamzos. Ji šiandien atvyko pas mus. Ji yra vyresnioji konsultantė įmonėje Metis. Po uh, jos pasisakymo suteiksiu galimybę nariams pateikti klausimų ir pasiūlymų. Dabar žodis poniai Hamzai. Ačiū už uh, suteiktą žodį. Labas rytas. Norėčiau pristatyti tyrimą, kuris buvo labai sudėtingas E, dirbome sunkiai praėjusius dešimt mėnesių. E, tuo metu programavimo laikotarpis e, buvo labai intensyvus, kaip žinia, jisai dar nepasibaigė ir mes galėjome įvertinti padėtį per savo tyrimą. Norėčiau trumpai pristatyti tyrimą ir tai, kai papasakosiu, kaip atsirinkome valstybės narės konkretiems tyrimams. Uh, ir papasakosiu dar jums plačiau apie partnerystės susitarimus, operacinės pro, veiklos programas ir, programas ir didžiausias problemas susijusias su tuo, o paskui pateiksiu mūsų rekomendacijas. Valstybės narės, kaip atsirinkome jas mes nutarėme ne tik žiūrėti veiklos programas, bet ir pasižiūrėti valstybės narės apskritai. Taigi, pasižiūrėjome į keletą parametrų atsirinkdami valstybės narės, ES 15, e, tų senesnių narių ir e, paskui 10 plus 1 taip pat, 12 atsiprašau. E, pasižiūrėjome į tas kitos grupės šalis, į biudžetus ir žiūrėjome į pokyčius veiklos programų struktūroje Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės nieko nekeitė struktūroje ar apimtyse veiklos programų, o kai kurios e, iš esmės e, sumažino tas veiklos programas, kai kurios pasinaudojo keliais fondais, socialinių fondų, regionės plėtros fondų. Taigi atsirinkome 14 šalių. Austrija, Suomija, Luksemburgas, yra Švedija iš ES 15 šalių, mažesni biudžetai tų šalių Italija, Graikija, Junktinė karalystė, Vokietija. Tai yra didelės šalis, kuriuose gyvendama daug veiklos programų, išskyrus Junktinė karalystė. O kitoje pusėje ES 12 plus 1, tai yra Estija, Kroatija, Bulgarija. Pasirinkama Kroatija todėl, kad tai yra nauja valstybė narė ir mums yra įdomu pasižiūrėti, kaip ji uh, E, naudojasi struktūriniais e, fondais taip pat e, Lenkija, Čekija ir Vengrija pasirinkome tyrimui. Akcentai tyrimo. Sunkumai partnerystės sutarimuose ir veiklos programų sudarime. Mes kalbame apie didžiausius sunkumus E, nes jais pagrįstos mūsų rekomendacijos. Mes e, daugiausiai kalbame apie problemas, ne, ne viską apimame. Administraciniai pajėgumai gyvendant pro, programas, kaip galima e, labiau siekime įsigilinti šį klausimą yra keli būdai gauti informaciją šią srityje, aš vėliau papasakosiu apie tai. Taip pat e, valdymo struktūrų, gyvenimo struktūrų pasirengimas ir galiausiai rekomendacijos Europos lygmenių. Tokie buvo pagrindiniai mūsų akcentai. E, problemos e, plėtojant partnerystės susitarimus. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad Buvo, aš pati esu atlikusi daug žangsinių vertinimų ir suprantu, kad komunikavimas iš tikrųjų suintensyvėjo tarp skirtingų padalinių. Ir e, jie išreiškė pozityvę nuomonę apie tai. Anksčiau Pavyzdžiui, nebuvo kalbama mm, partnerystės tarimuose apie įgyvendimą struktūrinių fondų ir e, matome tam tikrus pokyčius. Kita vertus, partnerystės sustarimų mm, koregavimas ir veiklos programos ne visose šalise vienodai buvo plėtojamos. Tai reiškia, kad kai kurios šalis veikia visiškai nekoreguodamos savo veiksmų e, pagal laiko rėmus ir nesižvelgia į tam tikrų suinteresuotų e, šalių interesus. Ir e, Matėme, kad valstybės narės, kurios, tiksliau vienu atveju buvo manoma, kad partnerystės turimas yra tam tikras dubliavimas veiklos o kai kuriuose šalyse makroekonominė situacija buvo sudėtinga, dėl to buvo sunku užtikrinti teminę koncentraciją, nes visi norėjo savo biudžeto dalies. E, rinkimai, pokyčiai vyriausybėje e, taip pat kėlė problemų viso proceso metu. Pasižiūrėkime Italiją, Vengriją. Taip pat e, politinis atsidavimas įsipareigojimai regioninių lygmenių nebuvo pakankamai rimti E, mes tą nustatėme tam kai kuriais atvejais. Ir galiausiai, nors komunikavimas, komunikacijos tarp skirtingų administracijos padalinių suintensyvėjo, dar daug ką galima pagerinti. E, sunkumai plėtojant veiklos programas. E, pirmiausiai matėme problemų pasirinkant temas. Kaip sakė sakiau, e, susitelkė skirtingi padaliniai ir galvojo, kaip e, gauti kaip galima daugiau lėšų iš struktūrinių fondų ir vyko didelės kovos e, tarptų programų ir tarp regionų veikiančių pagal vieną veiklos programą. Taip pat valstybės narės nenorėjo keisti veiklos programų, nes, pavyzdžiui, 2007-2013 metais jos buvo gyvenamos gerai, tai kodėl keisti, kai kam kilo klausimai. Taip pat uh, E, kilo e, problemų dėl netitikimo komun... Europos komisijos e, komunikavime ir tarp rodiklių interpretavimo ir konkrečių rezultatų. Ir dėl to užtruko labai daug laiko aiškinantis tarp Europos valstybės ir regionio ligmens tam tikrus klausimus. Ir rimta kita problema buvo ta, kad daug valstybių narių pradėjo programavimą pernelyg anksti, nes gairės dar nebuvo tuo metu parengtos, kai valstybės narės pradėjo savo darbus ir dėl to reikėjo labai daug laiko pakoreguoti tas programas pagal naujas gairias ir dėl to taip pat kilo nemažai diskusijų. Aš e, dabar norėčiau pereiti prie m, mm, pajėgumų. Mes e, atlikome e, keletą apklausų su administracijos atstovais, bet nepakako mums to, kad galėtume gerai suvokti pajėgumus. Ir taip pat žiūrėjome į komisijos pozicijos dokumentus, į kitus tyrimus, e, pirmiausiai regionų generalinio direktorato tyrimus, taip pat e, pasitelkėme savo patirtį, e, eksante programavimo tyrimų. Ir tokiu būdu uh, E, mes išskiriame devynis dalykus susijusius su pajėgumais. Pirmiausiai, trūksta strateginio požiūrio į ekonominę plėtrą, nepakankamai koordinuojama institucijų ir politikos skripčių veikla, e, nėra pakankamai atskaitomybės, korupcija, taip pat prastas kokybės finansinis auditas ir kontrolė, nepakankamai atskirta yra politika, administracija e, didelė darbuotojų kaita E, trūksta įgūdžių, fragmentacija ir instituciniai pokyčiai. E, nežinau, ar labai skiriasi šalys pagal tai, mes visose šalyse maždaug tuos pačius dalykus pastebėjome, bet vienas iš e, svarbiausių dalykų - nepakankamas koordinavimas, darbuotojų kaita, e, įgūdžiai, instituciniai pokyčiai. E, E, valdymo ir gyvenimo struktūrose e, tas dalykas išriškėjo. Daugiausiai buvo kalbama apie tuos dalykus. E, toliau savęs svertinimas plačiaja prasme valdymo struktūros, jų vertinimas savęs skiriasi nuo to, ką komisija, apie ką komisija kalba savo pozicijos dokumente. E, jos, tos institucijos valdymo supranta, kad administraciniai pajėgumai yra e, apibriežti 11, 11 teminėme tiksle. Ir e, manoma, kad MVI veiksmingiausiai dirba, o mažiausiai veiksmingai dirbama aplinkosaugos infrastruktūros srityse. Nežinau, ar viskas taip ir yra, nes infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, yra sudėtingesni, užtrunka daugiau laiko, kol jie įgyvendinami, reikia labai gerai planuoti reikia sukaupti konkrečias žinias, ekspertizę. Ir apklausiant valdymo institucijas, girdėjome, kad nusiskundimus dėl darbuotojų kaitos, išteklių stokos, žinių stokos, tai yra problema aktuali visoms šalims tirtoms. toms Išskyrus šalis, kur atlyginimai yra neblogi toje srityje, ten mažiau problemų buvo paminėta. Bet tai yra viena iš didžiausių paminėtų problemų. Taip pat valdymo institucijos e, kalbėjo, kad yra dubliavimasis tarp 7-13 metų ir 14-20 metų. E, ir jeigu E, pro, programos kai kurios e, bus įgyventos 15 metais, ta problem, būtų įgyventos 15, tos problemos nebūtų. E, buvo kalbama apie tai, kad vykdant dvi programas vienu metu iškyla daug problemų dėl pajėgumų. E, atlikome daugiau tyrimų, apklausėme darbuotojus ir pamatėme, kad e, kai kuriuose šalyse, e, ypač tose, kurios yra federalinės valstybės, kur yra stiprus regionai, koordinuojami veiksmai geriau. Ir jos turi stiprias struktūras, kuris pagerina koordinavimą. Austrijoje, pavyzdžiui, yra centrinė programa įgyvendinama, tačiau regionės institucijos, kurios nebėra valdymo institucijos, išlieka administravime ir e, tvarko finansinius klausimus ir e, jų padėtis tokia pati kaip federalinė valstybė, bet bent jau jos taip save suvokia. Ir taip pat e, kai kuriuose valstybėse yra nepakankamai konkursų e, skelbiama. E, dėl, taip yra todėl, kad netrūksta profesionalumo arba pavyzdžiui e, laiku neskelbiami konkursai, ne pagal tvarkaraštį kaip numatyta, paskui kyla problemų vertinant e, projektus, aš pati tą esu patyrusi vertinant projektus. Daug projektų labai atrodo gražiai pradžioje, bet jeigu e, nors kiek labiau įsigilini, jeigu pasižiūri iš savo perspektyvos, iš savo patirties, tai matai, kad daug kas yra tik tai paviršutiniškai apibriešta, bet nėra gilumos tame projekte ar pasiūlyme. Taip pat nepakankamai vaidmuo administracijoje apibrieštas atitinkamų pareigūnų ir komunikavimo problema yra rimta tarp naudos gavėjų, skirtingų padalinių ir skirtingų lygmenų regionių ir nacionalinių. Taip pat e, naudos gavėjai nepakankamai turi pajėgumų įgyvendinti projektus. Esame parengę nemažai pasiūlymų dėl to, kaip pagerinti padėtį. E, tai atsispindi ir valstybių narių pasiūlymus, dauguma jų e, atsispindi veiklos programuose ir kai kas susijęs su išankstinėmis sąlygomis. kai kuriuose šalyse e, teisinių e, patobulinimų nemažai įdėkta, kad būtų geriau galima gyvendinti programas. Valstybės narės kai kurios būtent keičia teisinę struktūrą, kad būtų galima geriau gyventinti struktūrinius fondus, kai kurios harmonizuoja vienodną taisyklės, struktūrinių fondų ir nacionalinės taisyklės ir Kitos šalis sako, kad jos e, siekia tiksliau apibrėžti atsakomybę, bet konkrečiai nepasakė kaip, o kai kurios šalis sumažino gyvenimo struktūras, pirmiausiai Estija reikia paminėti, tai labai maža šalis ir manau, kad požiūris yra labai geras sumažinti įgyventinimo struktūrų skaičių E, ES ir e, šalių programų integravimas. Lenkija labai neblogai tvarkosi e, struktūrinį fondą atitinkamai koreguodama ir nacionalinius teisės aktus, struktūrinio fondo ir nacionalinius teisės aktus. Taip pat kryptingiau yra struktūrizuojamos projektų atrinkimo sistemos. Mes per savo tyrimą kol kas nesugebėjome e, įsigilinti į tą klausimą. Visi kalba apie problemas, bet ar nematėme, kad būtų kažkoks sprendimas rastas šioje srityje. Kol kas dar tai ne, nepadaryta. E, profesinės administracinės paramos sustiprinimas. Tai yra gana e, platus toks paviršutiniškas klausimas, bet mes nežinome, kaip bus tai įgyvendinta. Aš tikiuosi, kad iš ankstinių sąlygų veiksmų planetai tai atsispindės. Um, finally... Ir galiausiai parama teikiama e, gebėjimų stiprinimui E, vietos lygmenių ir Bulgarija paminėta. Išvados dėl gebėjimų klausimo. Jeigu galėtume viską išdėstyti vienoje skaidrėje, tai jos galėtų būti tokios, nors problemų yra nemažai, visgi esame įsitikinę, kad mokomasi iš ankstesnių programavimo laikotarpių nustatėme, kalbėdamiesi, nes kalbėjomės, kaip valdymo institucijos reaguoja, kaip dirba, taigi matome, kad pokyčiai yra dideli, jeigu palygintume su praėjusio programavimo laikotarpio pradžia administracinė vadovybė ir daugybiniai fondai šiuose srityse yra didelis pagerėjimas. Dėl tų daugybinių fondų, tai kelios, kai kuriuose šalyse tai yra atskirta, programavimo program, pro, programavimas yra aprengtas, ap, apjungtas, tačiau keletas departamentų dirba tais klausimais. Vėlgi kalbėjau apie programų centralizavimą. Tai yra viena programa nacionaliniu lygmeniu, tačiau kiekviena, fe, kiekvienoje federalinėje struktūroje ar regioniniu, regioniniu mastu yra vis kita institucija, kuri dirba tuo klausimu. Kartais nacionalinės e, regionų administracijos e, nėra tinkamai prisitaikę valdymo klausimais. Taigi rekomendacijos, mūsų pasiūlymai galėtų būti tokie. Siūlytume Europos parlamentui Pavyzdžiui, kai kalbame apie eksantę sąlygas, tai turime laiko iki 2016 metų ir iki tada reikia įgyvendinti veiksmų planus, kalbant apie tas iš ankstinės sąlygas, kurios dar nėra įgyvendintos. Ir manyčiau, kad būtent šį klausimą reikėtų atidžiai stebėti, reikėtų kuo geriau bendrauti šiuo klausimu su Europos komisija. Komisija tikrai e, turi puikią apžvalgą dėl to, kokia pažanga yra pasiekta e, veiklos e, planų klausimo ir Komisija taip pat turi administracinių gebėjimų padalinius ir kuriuos, e, su kuriais galbūt galėtumėte bendradarbiauti arba stebėti jų veiklą ir, kaip jau minėjau, reikėtų stebėti veiklos e, planų įgyvendinimą. Na ir galiausiai apskritai yra reikalingas geresnis Europos parlamento ir Europos komisijos bendradarbiavimas. Reikėtų standartizuoti programų įgyvendinimą ir tai turėtų atlikti ir parlamentas, ir komisija ateityje. Na, dabar tai dar nėra labai probleminis dalykas, bet artėja naujas programavimo laikotarpis 2020 plus ir e, reikia, kad veikla paspartėtų, nes e, iš tikrųjų jis neturėtų ilgai trukti. Ir vėlgi reikėtų geresnio bendradarbiavimo tarp komisijos ir parlamento. Na ir galiausiai, bet nemažiau svarbus dalykas, reikia išna geriau išnagrinėti administracinius gebėjimus, nes manome, kad e, visose valstybėse naryse dėl administracinių gebėjimų yra skirtumų ir reikėtų skirtingai elgti su kiekviena valstybė narė šiuo klausimu. Na, tai yra tik tai tokios trumpos pastabos, išvalgos, kalbant apie šį tyrimą. Ačiū Jums uždėmesį. Esu pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū Jums už pristatymą tikrai turime visą tyrimą, turime jį su visais priedais, tikrai dokumentas įspūdingas. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams, jeigu turėtumėte kokiu nors klausimu ar pasiūlymu. Prašau. Ponas Mistero, ponas Čikoju. Ir parengsiu sąrašą norinčių kalbėti. Taigi, žodis jums. Ačiū. Savo, e, man atrodo, kad pradžiai viskas atrodo gerai ir tyrimai, kurie yra vykdami, jie išanalizuoja detalės, kadangi yra e, sąryšis tarp to, kas yra naujame reglamente ir ne visuomet tai atitinka tai, kas vyksta praktikoje. Turime e, labai įvairių pavyzdžių. Ir mes turim visą eilę klausimų. Visų pirma, norėčiau žinoti, koks yra metodas, kurį jūs taikėte. Jūs atlikote kokybinį e, tyrimą, bet ar galėtumėte pasakyti, kokie yra pajėgumai? Ar pajėgumai yra e, pakankami? Tai tarsi e, klausėme ar, tiesiog ar, ar viskas gerai, bet mes e, pasiklausę e, administracinių įstaigų galim pagalvoti, kad viskas yra tvarkoji, bet vis dėlto kokia sistema yra naudojama. Taigi, ar jūs taip pat kalbėjote ir apie tai, kas vyksta regionuose, miestuose, įmonėse, universitetuose, ir kaip jos turėtų naudoti sistemą, nes mes tai atspindime mūsų Elgesio kodekse, nes tai yra dokumentas, kurį sudarėme 13 metais su valstybėmis narėmis ir juo remiantis reikia veikti. Ir mes taip pat daug kalbėjome apie partnerystę, apie, apie, apie partnerius. Tai aš norėčiau žinoti, koks yra jūsų metodas. Tai tikrai labai svarbus politinis terminas. Toliau antras dalykas – E, aišku, labai gerai, kad kai kurios valstybės yra super geros, būtent, pavyzdžiui, Lenkija. Bet kokia yra to gerumo priežastis? Ką jos tokio daro, kad būtų geriausios? ir yra labai geros, bet yra tokios valstybės, kurios ne tokios geros, 46-47 puslapis, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad administraciniai gebėjimai, sanglaudos gebėjimai jūs ten, e, ten su, suformulavote ir, pavyzdžiui, e, Italijoje yra e, problemų, yra problematiškų dalykų. Tai reikia, kad komisija kitų metų pradžioje vyktų į Italiją ir aplankytų tuos minėtus regionus Kalabriją. Tai ir jūs teigiate, kad Kalabrijoje situacija yra ypatinga ir politinis valdymas E, piliečių visuomenės silpnumas, administraci politinės administracijos e, silpnumas, tai yra deficitas ir trūks administracinių gebėjimų ir struktūrinių fondų e, tvarkymas nėra tinkamas. Taigi kokia yra išvadą, kaip jūs padarė tokį išvadą. Kalbam apie geriausias praktikas, bet kalbam apie blogiausias praktikas ir kokios yra jūsų išvados. Ir kai jūs išanagrinėjate administracinius gebėjimus vienų ir kitų, ar tai planavimo procesas yra atsakingas e, už tai, tai reikėtų bandyti išsiaiškinti ir ką jūs apie tai manote, ką reikėtų daryti. The next question is from Mr. Žulo. Pana Žuo. Dėkoju, jūs paminėjote, kad pagrindinis sunkumas tai yra kadrų darbuotojų kaita e, valdymo institucijose ir kad kai kuriuose valstybėse yra daug sunkumų susijusių būtent su darbuotojais ir žinome, kad krizės atveju buvo tikrai didelių biudžeto sunkumų kai kuriuose valstybėse narėse ir kai kurios valstybės narės siekia mažinti darbuotojų skaičių. Ir jūs manote, kad tai gali pakenkti e, valstybių ir valdymo institucijų gabumams įgyvendinti sanglaudos politiką. Ir žinoma, kad naujasis reglamentas e, kalba apie darbuotojus, apie, apie tą techninę naštą ir kaip suderinti šitą sunkumą, kad e, yra darbuotojai, jų kompetencijos, yra jų pagėgumai ir yra vis didesnė našta, techninė administracinė našta. Tai kokios yra geros ar netokios geros priemonės e, pakeisti šitą situaciją. Ar darbuotojų kaita, ar darbuotojų mažumas yra, yra pakenkia fondų gyvendinimui ir kokią nuomonį, kokią priemonę jūs galėtumėte pasiūlyti valstybėms narėms, galbūt ir komisija galėtų padėti, kad e, šita ta darbuotojų problema na, nebebūtų tokia didelė problema ir ne, padėtų, netrukdytų gyvendinti. Thank you for your question. Ačiū už klausimą, panas Čiko. Ačiū, prezidentė. Ma, lo studio effettivo. Ačiū pirmininkė. Daktarė Hamza atliko tyrimą ir mes susidarėme įspūdį apie sanglaudos politiką, buvo išsakyta ir kritikos, kuriai visiškai pritarėme, ypač kalbant apie administracinių gebėjimų silpnasias pusės ir apie valdymo gebėjimus. Labai svarbu pasakyti, kad yra ir tokių atvejų, kai labai keičiasi darbuotojai arba kartais trūksta darbuotojų, bet reikėtų pasinaudoti ir turimą patirtimi. O tai yra absoliučiai būtina, kad praktiškai būtų galima įgyvendinti projektus. Manyčiau, kad taip pat privalome atsižvelgti ir į tą kritiką, kuri buvo išsakyta konkrečioms valstybėms narėms, buvo cituota ir Italija. Jeigu galima, norėčiau šiek tiek išsameu pakalbėti apie paminėtus aspektus. Kai dėl Italijos ir kai dėl atitinkamų programų, kurios skirtos administracinių gebėjimų stiprinimai, tai, tai yra daug daugiau nei pačios strategijos sukūrimas ir tikslai, tai e, reiškia ir veiklos plano sukūrimą. turime apibriežti administracinę atsakomybę ir aiškiai praktiškai nurodyti procedūras. Atsiranda ir painiavos, trūksta koordinavimo gebėjimų, kai kalbame apie šių procedūrų praktinį taikymą ir turime ir regionų institucijas, ir vietinės valdžios institucijas, ir visi gana savanaudiškai kartais kovoja už tos dalykus, kurie jiems svarbus. Ir problema yra tokia. Turime visi kalbėti, atsižvelgdami į bendrus dalykus, europinius dalykus ir manau, kad Lenkija įstengė tai padaryti kai nagrinėjame prioritetinės strategijas ir tikslus, kurie buvo nustatyti ES lygmenių, tai turime visi vienodai tai suprasti. Tik tuomet galėsime gerai ir veiksmingai gyvendinti šias politikas. Mums reikalinga išsami analizė labai dažnai bent jau Italijoje stengiamasi ne, nuvertinti kritiką. Ir kai kalbame apie procedūrinį supaprastinimą, tai manyčiau, kad tai yra būtiniausias prioritetas, jeigu norime sustiprinti administracinius gebėjimus nacionaliniu mastu. Nes mū, mano nuomonė, Italijoje administraciniai gebėjimai nėra tinkami, nėra administracinės vizijos dėl administracinių gebėjimų stiprinimo visoje Italijoje ir nedirbama taip, kaip to prašo komisija. Uh, Manau, kad turime panagrinėti dar daug aspektų. Sanglaudos agentūra turi nepakankamai aiškiai apibrieštą vaidmenį ir kartais reikia perskirstyti darbuotojus, kad būt, jį galėtų dirbti veiksmingai. Taip pat centrinė vyriausybė ir regionai turėtų geriau bendradarbiauti, nes kartais neaišku, kokias užduotis turi įgyvendinti centrinė vyriausybė, kurias regioninė vyriausybė. Ir tikrai reikia atsisakyti tų problemų, kurios buvo patirtos praeitie. Reikia atsisakyti to, stengtis keistis. Ir jeigu panagrinėsime, pavyzdžiui, dešimtą straipsnį, tai matysime, kad centriniai vyriausybei leidžiama įsikišti, jeigu ji pastebi, kad yra rimtų trūkumų E, kalbant apie tuos veiksmus, kurių imasi regionų ir vietos valdžios institucijos. Taigi e, norėtume paklausti daktarės Hamzos, kokiu veiksmu reikėtų imtis stengiantis įveikti šias problemas. Toliau Maletič, ponia Maletič, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums už atliktą tyrimą. Tikrai labai išsamus tyrimas, naudingas. Yra daug faktų, kalbant apie praktinį gyvendinimą. Kai aš skaičiau dokumentą ir kai jūs pristatėte tą dalį, tai minėjote, kad valstybės narės per anksti pradėjo programavimo procesą e, atsižvelgiant į komunikavimą su Europos komisija ir komisijos pozicijos dokumentus ir gairias. Bet man atrodo, kad labai trūksta štai ko valstybės narės e, ir turi turėti skirtingą požiūrį į sanglaudos politiką, nes jeigu mes norime turėti sanglaudos politiką, kuri yra ekonominio vystymosi politika, tai mums labai svarbu uh, pradėti programuoti e, net visai ir negalvojant apie Europos komisiją ir jos rengiamas gairės, nes valstybės narės pačios turi žinoti, ko joms trūksta, kokio vystimosi reikia, kur reikia investuoti lėšas ir ne tik biudžeto lėšas, bet ir lėšas gaunamas e, sanglaudos politikai. Ir jeigu bus galvojama taip, tuomet sanglaudos politika iš tikrųjų taps vystimosi politika, o ne projektais pagrįsta politika. Taigi manau, kad mums reikia geriau bendradarbiauti E, kad parla mūsų parlamentas geriau bendradarbiautų su nacionaliniais parlamentais, kad būtų galima nacionaliniams parlamentams e, pasakyti, kad pačios valstybės narės turėtų labiau galvoti apie savo vystimąsi, kaip jos norėtų, kad tas vystimasis vyktų, o po to e, sanglaudos, lėšos iš sanglaudos fondų ir iš kitų fondų turėtų būti kaip pagalbinė priemonė. Taigi visa administracija tuomet dirbtų įgyvendindama projektus. Bet kai kalbame apie sanglaudos e, proje, e, politiką kaip paralelinę, kaip lygiai grečią politiką, tuomet atsiranda problemų ir dėl pajėgumų, ir dėl gebėjimų, dėl įgyvendinimo, dėl pasirengimo ir taip toliau. Ačiū. Ačiū Jums, ponas Enterič. Ačiū. Susisidomėjimu išklausiau pristatymo. Daug kalbėjote apie sunkumus dėl tų fondų iš ES įsisavinimo valstybėse narėse. Na, gal galima savo valstybėse narėse naudoti savo fondais, bet kalbame apie ES ir vidaus planavimo integravimą. Ar tai nereikštų nacionalinės nepriklausomybės, jeigu per daug tas planavimas nacionalinės priklausomybės praradimo, jeigu būtų per daug integruojama e, jungtinėje karalystėje mes daug apie tai diskutuojame. Ir jeigu jūsų planai e, pasiektų regionus, ir aš norėčiau paminėti Birmingemą, e, kalbant apie sanglaudą, tai gali būti sunkumų, nes Anglijoje mes daug visuomenė pasisako prieš tokią nuomonę. Taigi nežinau, kokie jūsų planai, bet žmonėms, jungtinės karalystės piliečiams E, būtų labai sunku pritarti tam. Iš esmės yra didelis pasipriešinimas tokios mintims. Ačiū, ponas Jakovčič. O po to ponas Ropė. Labas rytas visiems. Aš taip pat norėčiau tarti keletą žodžių dėl šio dokumento. Mano nuomonė jis labai įdomu. Manau, kad jis yra geras pagrindas mums aptarti tolesniems žingsniams. Tačiau norėčiau pateikti tris konkrečius klausimus e, tyrimo autoriams. Norėčiau pasiteirauti, ar jūs turite nuomonę dėl to, ką aš, ko aš klausiu. Matome, kad skiriasi veiksmingumas, kai taikomas centralizuotas požiūris ir decentralizuotas požiūris. Ar jūs e, galite pateikti nuomonę apie bendrą sistemą? Ar galima kalbėti apie kažkokias e, atskiras šalis? Kitas dalykas. Uh, žmogiškiai ištekliai. Sakoma, kad trūksta personalo, kad procedūros yra labai sudėtingos, kad neturime pakankamai darbuotojų. Galbūt galima supaprastinti įdarbinimo procedūras, ypač jeigu galvosime apie naudos gavėjus, kurie naudojasi sanglaudos politikos lėšomis Kitas klausimas tai yra susijęs su mūsų nesena iniciatyva. Galbūt reikėtų komisijoje kurti specialų padalinį, arba kaip kad siūlė kolega iš Italijos, specialų padalinį įkurti regionams, kurie nesugeba įsisavinti lėšų ar parengti projektų. Galbūt komisija, ar būtų tai manoma, įkurti tokį padalinį, kurios stebėtų šalis e, turinčias problemų įsisavinant e, fondus. Norėčiau, kad atsakytumėte bent į vieną. Ponas Rūpė. Pirmininkė, E, iš tikrųjų manau, kad padarytas, e, padarytas didžiulis darbas ir labai reikalingas darbas, e, pažiūrint, kaipgi valstybės pasirengia ir kokie gebėjimai šiandieną yra įgyvendinant 14-20 metų programą. Ir tikrai buvo pakankamai pasakyta įvairių pastabų ir aš manau, kad tie pasiūlymai kurie bus padaryti jie tikrai turėtų būti vertingi turėtų būti įgyvendinti. E, labai e, man patiko tai kad buvo pasakyta kad tose valstybėse kur yra stipri regioninė e, sandara kur yra stiprus, stiprus regionai kur valstybės decentralizuotos ten ir rezultatai daug geresni. E, iš tikrųjų čia kaip žiūrint pagal tyrimą buvo nagrinėtos septynios valstybės iš jų suomija ir estija kurios neturi savo regioninės politikos arba visa valstybė kaip vienas regionas ir žinoma būtų įdomu tas palyginimas kuo gi skiriasi sakykime estija nuo e, reiškia e, austrijos kokie skirtumai kur yra regionai ir nėra regionų ir žinoma labai manau svarbu aš pats dalyvavau tiesiogiai įgyvendinant septintų tryliktų metų programą lietuvoje viename iš regionų ir rengėm keturioliktų dvidešimtų metų programą ir manau kad e, e, rezultatas pats efektyviausias būna tada kada prasideda bendradarbiavimas ir įtraukiamos vietos bendruomenės vietos valdžia regionų valdžia į pilną e, dėrybinį procesą ne tik tai į formalų kada reiškia nuleidžiama e, sakykime iš centrinės valdžios vat tokiem tikslam jums duosim tokias sumas pinigų ir jūs ruoškitės ir taip toliau bet kada vyksta tas tiesioginis bendravimas ir man įdomu būtų paklausti e, ar buvo tyrime pažiūrėta ant kiek buvo įtraukta vietos regioninės valdžios į dėrybinį procesą rengiantis 14-20 e, metų programai ir kaip buvo deramasi dėl poreikių, dėl e, projektų 7-13 e, metais. Nes kaip ir buvo paminėta trūkumai, kad labai didelė kadrų kaita, iš tikrųjų manau, kad ir Lietuvoje šiandieną yra ta problema e, kadrų kaita yra pakankamai didelė ir teisingai buvo paminėta dėl to kad pakankamai maži atlyginimai ir žmonės padirbėję metus du įgavę patirties ieško darbo kitose struktūrose galbūt galima būtų galvoti e, kažkokią tai pinigų dalį būtent skirti E, atlyginimų mokėjimui kad iš tikrųjų žmonės e, ne tik tai kvalifikacijos ateitų pakelti bet ir pastoviai norėtų dirbti tose srityse. tai iš tikrųjų manau kad galbūt galima būtų e, na nežinau kiek to laiko reiktų bet patyrinėti pagal kažkokius tai nustatytus kriterijus visas šalis dvidešimt aštuonias kad e, mes konkrečiai galėtumėm žinoti, e, kaip, e, kokios yra situacijos visose šalyse pagal tam tikrus kriterijus. Tai būtų, sakykime, darbas, manau, kad tikrai labai reikalingas ir naudingas ir pačios šalis matytų ir galėtų vertinti, kaip buvo paminėta, ar ten Lenkija geriau, ar ten Austrija geriau. Tai iš tikrųjų, manau, būtų tas labai reikalinga. Ačiū. Thank you. Mrs. Grail, the floor is yours. Ja, Dank, frau präsidentin! ich muss mich entschuldigen dass ich äh, etwas zu spät gekommen bin deswegen habe ich jetzt nur. ačiū atsiprašau kad per vėlai atvykau taigi neišklausiau pristatymo e, nemačiau skaidrių tačiau esu įsitikinusi, kad ši diskusija yra labai panaši į tą diskusiją, kuri vyko prieš keliarius metus. Atsiprašau, kad apie tai kalbu, bet e, kai kurios diskusijos tiesiog niekada nesibaigė. Uh, Ir kalbame vis apie gebėjimų trūkumus, apie pajėgumų trūkumus, apie koordinavimo trūkumą, apie Lisabono sutartį ir taip toliau. Bet kalbant apskritai, turime nuspręsti, ko norime pasiekti. Priešingo atveju tokios pačios diskusijos vyks kas septynerius metus. Neteisinga būtų pasakyti, kad regionai nenori ES finansavimo. Ta pati pasakyčiau ir apie Jungtinę karalystę, ar būtent Birmingemą. Tai e, regionams reikia tų lėšų nes e, jų pačių investicijos yra tik tai e, papildymas. Taigi, kaip būtų galima pasiekti tų regioninių tikslų pačiuose regionuose, manyčiau, kad mums reikėtų e, panagrinėti laikotarpio vidurio rezultatus ir pasižiūrėti, kaip situacija keičiasi, juk kalbame apie labai sudėtingą politiką turime naujus tikslus. Manau, kad mes tikrai labai rimtai žiūrime į šią partnerystę e, ir kai kas sako, kad mes nenorime keisti administracijos, nenorime jos iš naujo kurti. E, laikykimės tos struktūros, kuri jau yra, mes galėtume peržiūrėti tikslus, galėtume, pavyzdžiui, pažiūrėti apie atsinaujinančius tikslus arba mokslinius tyrimus, kur ES reikėtų investuoti e, per kitus laikotarpius, bet kai dėl administracijos ir valdymo, tai juk nėra prasmės visą tai kiekvieną kartą keisti. kai e, šis tyrimas buvo rengiamas. Tai e, ar išklausėte valstybių narių ir regionų nuomonę dėl to, kad jos norėtų ilgalaikio planavimo, kad nereikėtų nuolat keisti savo administracijos? Ačiū toliau, ponė Domato, žodis jums. Labas rytas. Norėčiau padėkoti tyrimo autoriai. Ačiū, kad pasidalijote tyrimo rezultatais. Iš tikrųjų, tai, ką sakėte apie Italiją, yra labai taiklu. Pasižymėjome e, tai, kad mūsų administraciniai gebėjimai yra prasti ir kokią įtaką tai daro praktiniam šios politikos įgyvendinimui. Matome, kad mūsų piliečių suvokimą tai neigiamai veikia. Neigiamai veikia ekonominius, socialinius rodiklius. Taigi Italijos administracijos e, prasti administraciniai gebėjimai tikrai atsiliepia. Bet turiu klausimą, ar manytumėte, kad būtų svarbu parengti naują į rezultatus orientuotą strategiją. Manyčiau, kad būtų naudinga parengti tokią strategiją, kurioje būtų numatytos pačios geriausios priemonės skirtos stebėjimui ir komisija galėtų tai padaryti. Reikėtų ir kito tyrimo, kuriame būtų galima panagrinėti, kaip taikomi ES teisės aktai viešųjų pirkimų srityje Tai būtų ypač svarbu, bent jau Italijos kontekste. Taip pat reikėtų e, atsekti išlaidas, kaip jos panaudojimas. Thank you, thank you, Mr. Vaughan. Dėkuoju, ponas Vaughan. Ačiū pirmininkė, aš kaip ir Konstans e, norėčiau atsiprašyti, kad e, nespėjau ateiti laiku, dėl to neišgirdau pasisakymo. Porą pastebėjimų tik tai panaudosiu Junktinę karalystę kaip pavyzdį. Junktinė karalystė pasirašė partnerystės sustarimą spalio pabaigoje, dabar periname prie kito etapo, tai yra veiklos programos. Noriu pasakyti, kad Velsas iki, metų, iki mėnesio pabaigos turėtų suderinti savo e, programą. Yra problemų Anglijoje dar ir e, dėl to, kad vyksta tam tikri struktūriniai pokyčiai. Anksčiau e, veikė regioninės plėtros agentūros, e, bet jos panaikintos. Dabar turime 39 kur kas smulkesnės organizacijas, taip vadinamus LEPS. Ir E, tie padaliniai labai maži ir komisijai dėl to kyla problemų, nėra e, aišku, ar tos mažos struktūros sugebės deramai tvarkyti fondus, taip pat yra e, problemų dėl ryšių tarp centrinių valdymo struktūrų ir tų leps smulkesnių padalinių. Ir E, aš noriu paklausti apie jau patvirtintas programas, ar kyla dėl jų problemų, ar nereikėjo vidi, pakeisti vidinės struktūros valstybėms narėms. E, Anglija, matome, keičia struktūrą, ar kitur e, nėra taip, kad valstybės narės pačios keičia vidaus struktūrą, ypač valdymo struktūrinių fondų setyje ir tai kelia rimtų problemų tvirtinant veiklos programas. Ar taip nėra kitur? Ačiū paskutinis klausėjas, ponas Bogovič. skaič, įsiskaičiau į šį tyrimą, buvo labai įdomu matyti kai kuriuos rezultatus, jūs kalbate apie m, mm, tam tikrus aspektus, kurie e, aktuarūs ir Slovenijai. Buvo paminėtas politinis nestabilumas ir mano šaliai Slovenijai tai yra didžiulė problema. E, pastaraisiais metais įvyko labai daug pokyčių ir Aš pats e, buvau meras, paskui buvau ministras, paskui buvau opozicijos atstovas, taigi matote, kiek jau aš e, įvairių vaidmenų atlikau ir šalyje politinė situacija nėra stabili. Tie politiniai pokyčiai e, turėjo poveikio 7-13 metų programų laikotarpiu, taip pat turės ir naujam. Aš taip pat manau, kad ponas Banistelroj pastebėjo labai tiksliai. Ar jūs kalbėjote su žmonėmis atsakingais už o, veiklos programų įgyventimą? Ar kalbėjote taip pat su įmonėmis, tais žmonėmis, kurie naudojasi programomis jų rezultatais žemesnių lygmenių? Taip pat e, manau, kad komisijos reikalavimai yra labai sudėtingi ir ganėtinai būna sunku paaiškinti žmonėms, ką iš tikrųjų reikia daryti skirtingiems partneriams e, rengiantis įgyvendinti programas. Slovenijoje 2014 ir netgi 2013 metais sanglaudos fondai E, suvaidino labai svarbu vaidmenį. Mums jie padėjo atsigauti po krizės ir žengti į priekį. E, dėkoju pirminkė. Manau, kad komitetas pritars minčiai, jog sanglaudos politika ir jos lėšos yra nepaprastai svarbios. Bendras tyrimo, bendra tyrimo išvada yra tokia, e, turbūt beveik visose šalyse yra problemų įgyvendinant e, šią politiką ir visas taisyklės, kurios susijusios su sanglaudos politika. Buvo paminėta pernelik silpni finansinės kontrolės audito mechanizmai. E, reikia galvoti, kaip apsaugoti sąjungos finansinius interesus. E, buvo daugiau kaip 4 e, tūkstančiai nustatyta pažeidimo atveju, o daugiau kaip 300 aišku sukčiavimo atvejai. Ir Tai e, rodo, kad ši politika nėra deramai gyvendinama. Gal reikėtų geresnio ex ante vertinimo ir tokiu būdu būtų galima išvengti e, sukčiavimo atvejų. Kitas dalykas - pažeidimų skaičius auks įgyvendinant naują problemą. Aš ką tik paminėjau skaičius, jie yra šių pernai metų skaičiai ir jie susijęs su ankstesnėmis taisyklėmis. Ir ar tikrai nebus taip, kad e, padidės e, pažeidimų skaičius įgyvendinant jas, o galbūt bus atvirkščiai. Ar dar kas nors norėtų pateikti klausimų? Ne. Tuomet suteiksiu e, žodį poniai Hamsai atsakyti kai kuriuos klausimus, jeigu ji e, galės tai padaryti atsižvelgdama į tyrimo rezultatus. Prašom. Oh, I'm sorry. <laughs> First, uh... Na, visų pirma, aš norėčiau pasisakyti dėl metodologijos. Tai nebuvo empirinis tyrimas ir mums, mes tikrai daug atlikome tyrimų ir mes turim patirties apie tai, kas yra naudos gavėjai, ką apie jie apie tai sako. Tai tikrai tai paveikia mūsų išvadas. E, antras dalykas, Europos parlamento tyrimo idėja, e, tai yra parengti tas rekomendacijas, parašyti juos dokumente, kurie yra susijęs su Europos parlamentu. Aišku, yra daugybė rekomendacijų valstybėms narėms ir konkrečioms regionų valdžios institucijoms, kurios netilpstų į šimtą puslapį, nes tikra, tikrai tikrai problematiški klausimai įgyvendinti struktūrinius fondus, tai nėra tokie sprendžiami šitame tame lygmenį, bet sprendžiami valstybėse narėse įvairiais būdais ir kiekviena valstybė narė yra skirtinga šiuo atveju. Tai yra tai, ką norėčiau paminėti apie metodus. Koks, e, e, kas dalyvavo e, Tai čia regionų institucijos dalyvavo ir yra tikrai labai platus empirinis požiūris ir buvo papildomi interviu, papildomi pokalbį su įgyvendančiams institucijomis, mes nebūtinai kalbėjome su visais naudos gavėjais, bet mes kalbėjome su ekspertais, kurie tikrai mm, turi patirties šitos srityje, mes pasimanėme, kad jie turi tinkamą informacinę bazę ir mūsų e, bendri partneriai, tai yra Jungtinės karalystės tyrimų institutas ir jie turi daug žinių apie savo e, sritį, savo regioną ir Mm, šiaurės vakarų Europą. Mėginsiu atsakyti į kitus klausimus, kai dėl darbuotojų kaitos ir dėl E, struktūrinių fondų įtraukimo. Na, aš manau, kad kiekviena valstybė narė turi pati nuspręsti. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra struktūrinių pokyčių ilga istorija, per visą Lenkijos istoriją ir Europos Sąjungos istoriją. Tai buvo todėl, kad Lenkija turėjo pakeisti savo struktūrą, bet kokiu atveju. Toliau iš kitos pusės Austrija. E, kur yra nedidelis nacionalinis biudžetas struktūriniuose fonduose ir jie nenori keisti struktūros, nes tiesiog jų struktūra yra pasiteisinusi. Dėl to šios valstybės narėms, kurių biudžetas yra mažesnis, joms yra reikalingas biudžetas, bet joms nėra būtinybės keisti nacionalinę struktūrą, kad galėtų gyvendinti šitą biudžetą. Tai dėl struktūros. Toliau dėl darbuotojų kaitos. Tai vėlgi susijęs su įvairiais klausimais. Visų pirma, ekonominiai dalykai, ekonominė situacija, dabartinė situacija ir galbūt yra mažesnis, mažesnė darbuotojų kaita dabar, nes žmonės nori turi, turėti saugesnius darbus administracijoje, bet iš kitos pusės administracija turi naujus, naujus teisės aktus, naujas taisyklės, įdarbinimo tvarką ir darbuotojai net gali turėti ilgesnių negu dviejų metų darbo sutarčių ir tai yra tokia taisyklė, tokie įstatymai kai kuriuose valstybėse narėse ir, m, mm, pavyzdžiui, administracinės institucijos darbina dviems metams, o paskui reikia arba atnaujinti sutartį, arba darbuotojas išeina į kitą, į geresnį, daug geriau apmokomą, saugesnį darbą. Tai yra visai eilė klausimų, dėl ko dar, yra darbuotojų kaita. Ir toliau kitas klausimas Baltijos valstybėse ką patyriu, tai, kad yra didelės kompanijos siūlo darbą po turinti asmenims turintiems patirties administracinės įstaigose, kur žmonės turi patirties dirbdami su fondais ir jie, pavyzdžiui, darbina už dešimt kartų didesnį atlyginimą. Tai su jais niekada nepasi, ne, nepakonkuruosi. Toliau turime dar patirties. Dėl Italijos, kurią minėjome daug kartų, manau, kad Italija yra ypatingas atvejis. Visų pirma, yra daug e, veiklos programų, regionai yra labai stiprus jūs geriau žinote, pažįstate Italiją negu aš, bet mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad e, šiuo konkrečiu atveju ryšiai labai griežtas bendradarbiavimas tarp nacionalinės valdžios ir regionų turi pagerėti, ypač Italijoje e, regionų tai, ką gyvendina regionai, reikia labai atidžiai stebėti. Aš manau, kad naujasis programavimo laikotarpis, e, tie teminiai, e, teminė tvarka padėjo e, susitelkti ties projektais ir neleido išplėsti projektų į visą regioną. Kai kuriuose valstybės narise, pavyzdžiui, veiklos programos paminėjo netgi projektą veiklos programoje, taip kad jie galėtų susitelkti e, ties strateginės prasmės projektais. Ir toliau trečias dalykas, kas Europinių lygmenių yra naudingas, jau kaip sakiau, eksante iš ankstinės sąlygos kurios nėra nekritikuojamos valstybėse narėse, bet tai yra priemonė užtikrinti geresnį strateginį e, struktūrinių fondų įtraukimą, ar jie tikrai yra tinkamai gyvendinami ir ar komisija padeda valstybėms narėms. Kai dėl klausimo, dėl e, iš to reikia išlaikyti stabilę valdžią, stabilės sistemas, tai taip tikrai buvo skundžiamasi, kad ir vėl viskas keičiasi ir vėl nauja tvarka, naujos taisyklės pakeičia senasias, bet iš tikrųjų aš nematau didelių skirtumų struktūroje struktūrinėse pasikeitimuose. Iš tikrųjų, jeigu veiklos programos sumažėjo, pavyzdžiui, aš ne, ne, nekalbu apie jungtinę karalystę, nes jungtinė karalystė tikrai įvyko didelis struktūriniai pokyčiai, tačiau kitose valstybėse narėse struktūrinė administracinė, administracinė sistema išliko visiškai tokia pat. Dėl korupcijos Manau, tikrai manau, kad Europos ligmuo ir Europos um, programos, kas geriausiai atlieka vertinimus. Pavyzdžiui, Austrijoje aš nežinau jokio kito finansavimo, kur vyksta toks vertinimas, toks patikrinimas. Tai mes nežinome, ar kitose programuose korupcija ir aukšt platesnė ar mažesnė, nes nėra e, sisteminio vertinimo kiekvieno regioninio ar valstybės finansavimo atveju. Bet manau, mūsų atveju yra e, vertinimas ir tai turėtume taikyti ir kitiems fondams. Žinau, pavyzdžiui, Austrijoje e, vyko ilgas diskusijos šio klausimu, kad ne viskas yra korupcija, yra daug ir klaidų, tiesiog klaidų. Aš žinau, kad yra problemos, bet ne viskas yra korupcijos klausimai ir daug e, dalykų yra tiesiog aiškinimo klausimai, kontrolės, finansų kontrolės, naudos gavėjų ir valdžio vadovavimo institucijų klausimas. Daug žmonių yra įtraukta ir tai labai daug kas priklauso nuo nacionalinės e, pusės, kaip finansinį požiūrį įgyvendinti Europos fondus. Tai čia aš atsargiai žiūrėčiau. Nemanau, kad bus didelių pokyčių, yra tik tai nėra, ne, nedaug kas skiriasi šis uh, programavimo laikotarpis nuo ankstesnių. Kas dar? E, Viešiai pirkimai. Viešiai pirkimai Europos lygmenių nemanau, kad kelia problemų, bet e, pagal nacionalinių viešų pirkimų teisę e, kila problemų. Netgi kai kuriuose valstybėse narise yra regioniniai E, viešųjų pirkimų įstatymą arba tvarka. Ir tai kelia, didina problemas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra naudos gavėjai e, iš e, viešųjų pirkimų už ir projektas siekia tik tai 500 eurų. Ir tai tikrai užima daug laiko ir mm, tiesiog skatina žmonės aplenkti tokią, tokią taisyklę. Ir svarbus, kas yra e, tinkamas e, pavyzdys, tai buvo tiesiog pakeista viešųjų pirkimų procedūra, tam, kad geriau būtų gyvendinami fondai. Manau, kad viešieji pirkimai, mano asmeninė nuomonė, turi būti geriau pritaikyti kiekvienoje valstybėje narėje. Ir e, dar rengėme kitą tyrimą iš to klausimą, viešųjų pirkimų klausimą ir apie tas problemas problemos yra labai skirtingos, yra skirtingi požiūriai įvairiose valstybėse narėse. Ir nežinau, kai dėl centralizuoto regioninio požiūrio, nemanau, kad galime pasakyti, kad regioninis požiūris yra sunkesnis ir svarbesnis. Aš manau, kad Lenkijoje yra tas e, stiprus regionai, regioninis požiūris, bet nemanau, kad yra geresnis požiūris negu centrinis, o Vokietijoje yra labiau centrinis požiūris, kas yra reikalinga didesnėse valstybėse narėse. Toliau, Estija, Latvija yra mažas valstybės narės ir nematau poreikio e, taikyti regioninį požiūrį tokiuose valstybėse narėse. Ta pati galim pasakyti apie Austriją. Estijoje galbūt pataisykit, jeigu klystu, bet galbūt yra galimybė, kad nėra stiprios federalinės sistemas kaip Austrijoje, kur federalinė sistema iš tikrųjų valdo šalį ir dėl to negalima centralizuoti taip lengvai Tačiau manau, kad centralizuotas požiūris Austrijoje yra e, geras žingsnis į veiksmingą programų gyvendinimą, nes biudžetas yra toks mažas, kad nėra prasmės skirstyti į, pavyzdžiui, aštuonis dalis. Ir manau, kad tai yra labiau klausimas, kaip efektyviai galime gyvendinti biudžetą, kaip jį gyvendinti, kokiu lygmeniu, o ne aiškintis apie e, ar regioninis ar centralizuotas požiūris yra geresnis. Ačiū, ačiū už pastabas. Ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Pone Perin arba ponas Boiman. Thank you, thank you. Ačiū, ačiū, panė pirmininkė. Vadinasi, panas Balman ir aš esu atsakingas už mm, pajėgumų gebėjimą regionų mm, politikos skyriuje ir mano kolegė yra ir Denisa Benė. Aš norėčiau padėkoti e, už tyrimą, už jo pristatymą. Tikrai yra labai daug įdomių išvadų ir rekomendacijų, kurias galime pasinaudoti mūsų darbe, tačiau yra daugybė elementų, e, ties kuriais mes jau dirbame ir stengiamės pradėti konkrečius projektus. Galbūt grįžtant prie dėrybų proceso dėl partnerystės susitikimų e, ir koks buvo mūsų indėlis, kaip pajėgumo kūrimo centras mes e, siekėme sujungti visus pajėgumo kūrimo stiprimo aspektus ir mes siejame susijęti su fondų gyvendinimu ir mes tiesiog susitelkė ties fondų valdymu. Dėl partnerystės sustarimų mes prašom valstybių narių pateikti strateginį požiūrį, kiek jie, tai yra, kiek jos E, numato kliučių ankstesniuose e, projektuose ir kaip norėtų tai atspindėti naujame programavimo laikotarpyje ir valstybės narės, kai kurios gyventina pakeitimus, kaip Jungtinė karalystė, Prancūzija, Čekijos Respublika, mes prašome jų, klausime, kodėl jos nori įvesti šitos pokyčius ir ko jie tikisi šitų e, pokyčių, kokio pagerėjimo. Toliau mes taikome standartizuotą, na, sakykime, konceptinė sąranga ir tai susideda iš trijų ramščių, kur mes manome, jeigu norime sustiprinti administracinius pajėgumus, reikia analizuoti struktūras, kaip programos yra tvarkomas, taigi visą eilė veiklos programų ir programų kur yra administracinė valdžia ir kur perduodate įgaliojimus tarpininkams. Toliau, kokie yra žmogiškiai resursai, kai kurios valstybės narės ypač tos, kurios įstojo ketvirtais metais ir vėliau, E, susiduria e, su didelė darbuotojų kaita, tai kokio priemonės norėtų imtis e, visų pirma darbinti žmonės, apmokyti, išlaikyti jos organizacijoje. Trečiasis ramstis susijęs su sistema ir priemonėmis. Taigi, kokio pagalbinį sistemą ir priemonėms reikia, kaip stebėjimo sistemas, vertinimo sistemas, kiti tyrimai, kaip pavyzdžiui šitas, ir kaip galite pasinaudoti, stiprinant administracinius pajėgumus. Mūsų žinia buvo tai, kad jūs jūs neišsprendžiate problemų įdarbindami žmonės, bet reikia investuoti visus tris ramščius tuo pačiu metu paraleliai ir integruotai. Ir toliau, jeigu jūs tai darote, vis dėlto trijus ramščius reikia žiūrėti bendrą valdymo sistemą. Tai, e, programas neveikia atskirai, jos veikia politinėme kontekste ir kaip valstybės sistema ir valstybės narystė yra su, organizuota, tai vėlgi tai susijęs su politiniu nestabilumu, kaip sukčiavimas ir sukčiavimu korupcija. Mes priėmėme 27 iš 28 partnerystės susitarimų ir tai mes paminėjome šitas, e, tai, kas yra susitarta partnerystė programuose, mes norime paversti jos veiklos sistemą. Ir mes norime, kad pagrindinės priemonės atsispindėtų partnerystės sistemose. Mes norime nueiti, palikti tas akslesnės techninės sistemas ir numatyti vienkartinę sumą, kurias valstybės narės gali naudoti savo nuošiūrį. Mes e, dabar skirime daugiausiai dėmesį toms kliūtims, kurios buvo identifikuotos. Na, yra naujas reglamentas, naujas straipsnis reglamente, kur valstybės narės turi įgyvendinti kovos su sukčiavimu priemonės ir mes norime žinoti, kad techninės sistemos yra tam naudojamos toliau, eh, ekstantį mm, sąlygų patikrinimas ar valstybės narės įgyvendinti veiksmų planą, nes, tai, pavyzdžiui, jeigu ekstantės sąlygos nebuvo įvykdytos, tai mes norim žinoti, kad jos, kur įmanoma pasinaudoti techninėmis e, sistemomis įveikti šitas kliūtis. Taigi, pavyzdžiui, e, žinome, kad daug techninės pagalbos sistemo eina žmonių giškiesiams resursams ir mes taip pat su minėta e, kompaniją stiekėme, e, atlikome tyrimą ir išvada, kad visose valstybėse narise e, yra naudojamos techninės programos ir dėl to mes norėtume strateginio požiūrį, ypač didesniems naudos gavėjams, kiek žmonių jie nori darbinti, kokias organizacijose jie turi būti įtraukti tam, kad būtų taikomas strateginis požiūris, sprendžia žmogiškų resursų klausimą. Tai tą mes bandome padaryti e, siekiant vesti naujas, naujas kartos veiklos programas ir mes dirbame ties daugelį konkrečių iniciatyvų, kurios yra susijusios su viešaisiais pirkimais, mokymo programomis, sertifikavimo įstaigose. Mes taip pat organizuojame visą eilę seminarų kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonėmis. Tai, pavyzdžiui, tokios yra temos, e, su kuriamis mes dirbame ir dėkui uždėmesi. Thank you. Thank you very... Ačiū, labai ačiū. Dėkoju už pristatytą tyrimą, dėkoju už pastabas, dėkoju už komisijos pasisakymą mes dirbsime per atinačius mėnesius e, ties šią temą ir žiūrėsime, kaip e, vyksta dėrybos tarp valstybinarių ir komisijos ir žinoma, mes grįšime prie šito tyrimo rezultatų ir pažiūrėsime, kaip keičiasi situacijose konkrečios valstybėse narėse susijusiose, kiek tai susijęs su mūsų diskusijų rezultatais. Taigi dėkoju labai visiems ir dabar pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Ir tai yra 2013 metų metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos kova su sukčiavimu. Biudžeto kontrolės komitetas e, parengė e, tyrimą savo iniciatyvą, remintis komisijos e, ataskaitą dėl 13 metų, dėl ES finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Mūsų pranešėjas yra ponas Arimont ir komitetas prašė pateikti mūsų e, nuomonės, pateikti iki gruodžio 8 dienos. Tai laiko liko labai mažai ir vienintelis būdas, kad mes e, galėtume mes tikrai pasinaudoti, mes išplatinsim šitą nuomonę elektroniniu paštu ir nebuvo galimybės užtikrinti vertimą šios dienos posėdžiui. Dėl to jūs gavote nuomonės projektą anglų kalba o bus išversta į kitas kalbas iki lapkričio 7 dienos. Aš siūlyčiau e, tokią darbo tvarką rengiant šitą nuomonę. Jūs gausite išverstą dokumentą, nuomonės projektą išverstą iki e, lapkričio 7 dienos. Galime nuspręsti, kad e, terminas pataisoms bus iki 12 valandos dienos, e, ketvirtadienis, bus lapkričio 13 diena, tai reiškia e, praėjus savaitėj nuo e, vertimų gavimo iki galutinio termino, kada galima pateikti pakeitimus ir tuomet mes galėsime balsuoti dėl nuomonės iki komiteto posėdėje gruodžio trečią dieną, toks mano siūlomas, tokia mano siūloma darbo tvarka ir dabar suteiksiu žodį ponui Arimum. Der heutige Bericht betrifft ähm, den Bericht der Kommission über die Betrugs... Äh, ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie komisijos ataskaitą äh, dėl kovos sukčiavimų ir ES finansinių interesų apsaugos. Uh, Kaip jūs ką tik minėjote, mes turėsime e, labai skubėti remdami savo nuomonę, nes e, biudžeto komitetas taip pat savo išvadas greitai pateiks ir norėtume, e, apsis, turėtume apsispręsti per vieną savaitę. Nedaug laiko turime ir pakeitimams pateikti. Dabar trumpai aš jums pristatysiu tai, kas yra ataskaitoje komisijos ir pristatysiu savo nuomonę. Aišku, komiteto e, nariai pateiks savo pasiūlymus ir pakoreguos mano nuomonę. Mes, e, kalbėdami apie šį klausimą, ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu, turbūt e, visi sutinkame, kad mūsų pagrindinis tikslas yra teisingai elgtis su ES lėšomis. Tai yra e, visiems aktualus dalykas ir tai, kaip mes tvarkomės su pinigais, turi poveikio visam ES e, įvaizdžiui, autoritetui. Galima įsivaizduoti, kad egzistuoja interesų konfliktas tarp e, valstybių narių ir ES. Valstybė narė galbūt nenori pranešti apie sukčiavimo atvejus Ir dėl to statistiniai duomenys yra prastos kokybės. Tai taip pat susijęs su finansavimu. Ir e, reikia žiūrėti į tuos dalykus. Mes turime užtikrinti, kad sukčiavimo atvejai pažeidimai būtų nustatyti kaip galima anksčiau ir padarytos atitinkamos išvados. Labai svarbu E, suvokti, kad turime pagerinti gana neigiamą ES įvaizdį visuomenės akise. 23 milijardai eurų tiek yra neapmokėtų sąskaitų. ES įvaizdis labai prastas e, dėl to. Ir mes turime užtikrinti, kad lėšos, kurios mums yra patikėtos ar valstybėms narėms patikėtos, yra naudojamos deramai. Tai labai svarbu taupimo laikais, kai ES biudžetą mažina taryba ir mes turime pateikti gerų argumentų e, pasakyti, kad deramai tvarkomės su lėšomis ir panaudoti šį argumentą e, darybose dėl biudžeto. Aš esu teisininkas, rengiau šią nuomonę ir e, noriu iškelti tam tikrus svarbius klausimus. Kaip ES apibrėžia savo finansinius interesus, kaip ji apibrėžia sukčiavimą ir kaip apibrėžia pažeidimus – E, yra daromas skirtumas tarp e, sukčiavimo ir pažeidimų, kurie nebūtinai yra sukčiavimo atvejai. Žiūrint į komisijos pasiūlymus, pateiktus 12 metais 363 e, punktas, tai ten yra pateikiamas sukčiavimo apibrėžimas – Ir pasiūlymo mūsų preambulė sakoma, kad valstybės narės e, skirtingai, 28 valstybės narės skirtingai apibrėžė e, sukčiavimą. Taip pat e, kalbame apie veiksmus, kurių reikėtų imtis. E, dabar matome, kad 28 valstybės narės taiko skirtingus požiūrius, 28 ir skirtingus apibrėžimus Manau, kad tai yra e, didžiulė problema. Reikia e, kovoti su pažeidimais, sukčiavimu, bet taip pat turime visi aiškiai suprasti, apie ką mes kalbame. Dėl to reikia vieningo, e, suvienodinto apibrėžimo, kuris būtų aiškus. Jeigu negalime e, susitarti dėl parametrų, turėsime problemų. Dėl to e, Šiaip pranešime kalbame apie 13 e, metų e, skaičius. Pateiksiu Jums tam tikrų skaičių iš vis bendrai. 16 tūkstančių e, pažeidimų užfiksuota tiek sukčiavimo, tiek nesukčiavimo atveju, tai yra 2,14 milijardo eurų gal atrodo tas bendras skaičius nėra toks didelis, bet šiaip iš tikrųjų tai didelės sumos. Tai yra 1,3 procentų visų mokėjimų. Jeigu pasižiūrėsime į skirtingus metus, tai 2013 lyginant su 2012 metais. 2013 e, metais pažeidimų skaičius išaugo 17 procentų. Tai reiškia, kad e, atvejai, apie kuriuos pranešta, išaugo 17 e, procentų. Bet jeigu kalbėsime apie lėšas, tai sumos sumažėjo 63, atsiprašau, 36 procentais. Sanglaudos politika, mes kalbame apie sanglaudos politiką, e, jinai yra susijusi su pažeidimais ir komisija savo ataskaitoje daro tam tikrus skirtumus tarp e, sukčiavimo ir pažeidimų. Ir e, intencija, ketinimas yra esminis dalykas tai takoskirai ar tu tyčia klastoji dokumentus, ar netyčia. 321 e, atvejis pažeidimų, kai tai yra netyčiniai e, pažeidimai susijęs su valstybių narių pajėgumais įgyvendinti sanglaudos politiką. Tai reiškia, kad valstybės narės nedė, netinkamai gyvendina politiką. E, 311 atvejs buvo sukčiavimo atvejs, o iš viso buvo 4672 pažeidimų atvejai e, nustatyti ir tai susijęs su 1,2 milijardais eurų. 15 procentų išaugo šis skaičius sulyginant su 12 metais. Tiek kalbant apie e, sukčiavimo, tiek apie pažeidimų atvejus. Bet e, sumos bendros sumažėjo, taigi matome bendrą tendenciją. Atvejų nustatytų skaičius padidėjo, bet suma sumažėjo. Ką tai reiškia? atvejai, apie kuriuos pranešama. Ar tai reiškia, kad priemonės, kurios buvo e, įdėktos siekiant apsaugoti Europos finansinius interesus, duoda rezultatų ir todėl valstybės narės siekia nustatyti sukčiavimo atvejus, dėl to daugiau tokių atvejų nustatoma, o galbūt tai reiškia, kad valstybės narės galbūt daro daugiau klaidų gyvendindamos programas. E, jeigu būtų pirmas atvejs, tai galėtume pasidžiaugti, jeigu antras atvejs pasteisintų, e, nėra pagrindo džiaugtis. Tikimės, kad galbūt valstybės narės e, geriau tvarkosi su lėšomis, o ne atvirkščiai. Reikia ieškoti atsakymo iš šios klausimus, bet kol kas atsakymo iškaus nematome. Todėl aš e, savo e, nuomonės projekte kalbu gana bendrais bruožais. Kalbu apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu kalbame apie pažeidimus e, kurių yra maždaug 4700, galima jų išvengti, jeigu būtų pagerintos įgyvendinimo priemonės. Ir aš savo pranešime sakau, kad eksantį vertinimą reikėtų sustiprinti tam, kad sumažintume pažeidimų skaičių. Jeigu kalbame apie sukčiavimą, tai valstybės narės nedaug ką gali padaryti, nes tai susijęs su kriminalinė tam tikra energija. Ir, aišku, pasitaiko korupcijos atveju. Kalbame apie sukčiavimą, bet tai nėra tas pats visais atvejais kaip ir korupcija, kaip korupcija. Mes turime siekti, kad sumažėtų sukčiavimo atveju, kad būtų mažiau tos e, kriminalinės energijos, mm, naudojant ar savinantis ES e, lėšas, bet reikia ir e, kontrolės, išorinės kontrolės. Pastaraisiais metais komisija pateikė, mano nuomonė, visai gerų pasiūlymų parlamentas pritarė toms priemonėms, tai yra koordinavimo struktūrų, e, AFKOS, taip vadinamų struktūrų įkūrimas. Kiekviena valstybė narė turėtų turėti tokias kovos sukčiavimo koordinavimo tarnybas. Ir jos palaikytų ryšį su Olafu, tai būtų ryšys tarp Olafo ir valstybių narių. E, bei e, regioninių valstybių narių struktūrų. Jas reikia įkurti, tas tarnybas, reikia užtikrinti, kad būtų perdodami teisingi duomenys, kad valstybės narės taip pat turi aiškiai žinoti, kaip rinkti duomenys, apie ką reikia pranešti, kaip ta, tuos dalykus reikia patobulinti. E, kita priemonė, kurią minėjau ir pradžioje, yra ta, mums reikia bendro sukčiavimo ir pažeidimų apibrėžimo. Tik tai turėdami tokį vienodą, suvienodintą apibrėžimą galėtume e, deramas priemonės įgyvendinti, kovojant su pažeidimais. E, ir mums taip pat reikia apibriežti sukčiavimą vieningai, turėti bendrą apibrėžimą apie nuobaudas, kalbėti, kurios turi būti taikomos. Ir tai yra vienas iš būdų siekiant sumažinti sukčiavimo atvejus. 2014 metais kovo mėnesį parlamentas pritarė e, kitą priemonę Aš kalbu apie Europos prokuratūrą. Tačiau e, kol kas jos dar nėra. Ji iš dalies padėtų apsaugoti ES finansinius interesus. Jeigu mes galėtume sustiprinti išorės kontrolę, tai e, būtų naudinga užtikrinant, kad e, sumažėtų pažeidimų atveju. Kitas klausimas, ar valstybės narės praneša apie pažeidimus ar ne. Reikia mm, e, užtikrinti, kad valstybės narės deramai e, informuotų apie nustatytus pažeidimus. Reikia stiprinti e, bendradarbiavimą tarp komisijos, OLAFO ir valstybių narių, taip pat aiškiai kalbėti apie tai, kai pranešama bus apie e, sukčiavimo atvejus, informuojama ir reikia e, veiksmingų prevencinių priemonių. Pirmininkė minėjo, kad e, turime parengti savo nuomonę iki lakryčio 13 dienos, nes labai e, greitai jau vyks diskusijos ir balsavimas biudžeto komitete. E, ponas Pirinski biudžeto komitete rengia pagrindį pranešimą. Jis numatytas e, svarstyti sausio 8, o plenarinėje sesijoje vasarį turėtume jį svarstyti. Norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui už atliktą darbą, taip pat Norėčiau paprašyti kolegų aktyviai diskutuoti, pakalbėti apie tai ir išsakyti savo nuomonę. Ir taip pat e, pranešite, kokiu norite pakeitimu. Ačiū Jums už pristatymą. Visi komiteto nariai jau turi e, komiteto nuomonės projektą anglų kalbą. O išverstus dokumentus gausite iki lapkričio 7 dienos ir bus laiko pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų iki lapkričio 13 dienos. Dabar žodis jums. Matau, kad ponas Blanko Lopis jau prašo žodžio. Prašau. Ačiū. Kova su sukčiavimu. E, nėra patenkinama ir e, reikalauja daug pastangų. Esama ženklų, kurie galėtų būti optimistiški, kad sumažėjo suma, tačiau padaugėjo sukčiavimo atvejų. Kalbant ir apie pažeidimus, ir apie sukčiavimą buvo teigiama, kad apskritai e, atvejų skaičius didėja, nors suma sumažėjo. Tai taip pat yra gera žinia, kadangi sanglaudos politika jau nėra tas rytis, e, kur nutinka daugiausia pažeidimų. Ir taip yra dėl to, kad ES teisės aktuose įvestos kontrolės priemonės ir dėl to, kad buvo atlikta tyrimų. Tačiau nepakankamai pažangos pasiekta, kalbant apie sukčiavimo atvejų pranešimą. Komisija deda pastangas ir tai yra teigiamas ženklas, tačiau mums taip pat reikia naujų teisinių priemonių ir administracinių priemonių, kurios galėtų padėti e, veiksmingiau kovoti su sukčiavimu. Komisija ir toliau nagrinėja tos atvejus, kai netinkamai panaudojamos ES fondų lėšos. Ir galima būtų diskutuoti apie prevencijos priemonės ir apie bausmes už sukčiavimą. E, taip pat e, apie ES solidarumą. Dabar yra tikrai sunkus laikai, e, mūsų piliečiai aukojasi ir jau pradedame jausti taupimo priemonių rezultatus. Komisija turėtų imtis vadovaujamo vaidmens kovai su sukčiavimu, todėl reikalingas geresnis skaidrumas dėl to, kaip naudojamos valstybinės lėšos, juk piliečiams labai sunku suvokti tai, kai kalbame, juk mes nekalbame apie Europos Sąjungos situaciją, kalbame apie didesnės investicijas į ekonomiką. Taip pat norėtume užtikrinti, kad tuo pačiu būtų kuo geriau panaudojamos jau esamos turimos lėšos. Turime elgtis griežčiau, ir pristatydami rezultatus. Rodikliai regis tinkami, tačiau dar nelaikas e, ilsėtis ant laurų. Ačiū. Ponas Enterič, žodis jums. Ačiū. Su dideliu susidomėjimu klausiausi pristatymo. Puiku, kad kalbam apie tai, kaip reikėtų pagerinti situaciją sukčia, dėl kovojant su sukčiavimo ir vietos vyriausybės, ir nacionalinės vyriausybės, ir parlamentai visiems turėtų būti taikomos tos pačios nuostatos. Tiesą sakant, kuo didesnė vyriausybė, tuo didesnės problemos. Ir viskas prasideda nuo to, kad manoma, kad tai yra vyriausybės pinigai, tai yra ES pinigai. Iš tikrųjų, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai kalbame apie 2,4 milijardus eurus, eurų e, pažeidimų ir tai sudaro 17 procentų ir daug pažeidimų yra susiję ir su sanglaudos fondais 15 procentų. Ir sakyčiau, kad E, kai kalbama, kad ir sakoma, aš atstovauju vyriausybę, aš e, esu pasirengęs padėti, tai tai yra netiesa, nes kuo didesnė vyriausybė, tuo didesnė problema ir vyriausybė niekada negali padėti išspręsti problemos. Man tai kelia siauba ir iš tikrųjų norėčiau pasakyti šios žodžius ir gal iki kito posėdžio reikėtų išnagrinėti šią situaciją dar geriau. Dar reikia apibriežti prokuratūros situaciją, prokuratūros vaidmenį kovojant su sukčiavimu. ES valstybėse narise e, tikrai daug daugiau reikia pagalvoti apie prokuratūros veiklą, nes jokiomis aplinkybėmis negalime leistis tokiai situacijai, situacijai tęstis. Toliau ponas Liuė. Ačiū pirmininkė. Du dalykai. Pirmasis susijęs su ES prokuratūra, kaip bilas teigė. Tam prieštarauja beveik visos jungtinės karalystės partijos arba ne, nereaguodamos, arba kaip nors ypatingai prieštaraudamos e, nu, mums reikia daug, daug labiau dirbti kovojant su sukčiavimu. Mes tiesiog švaistome laiką. E, reikia, kad visos valstybės nariai susitartų dėl prokuratūros e, įsteigimo priešingų atveju veiksmai nebus e, naudingi. Kalbant apie sukčiavimą ir apie pažeidimo atvejus, tai iš tikrųjų įdomu klausytis, nes labai dažnai kalbama apie skirtingus dalykus ir pažeidimai yra dideli ir kai kuriais atvejais, o kai kuriais atvejais gali būti maži ir tai gali nutikti dėl netinkamo audito. Stumentas ribas mes galėtume pasakyti. Ir siekiam nustatyti pažeidimus, nes besistengiant juos įgyvendinti pasikeitė teisės aktai. Kita priežastis yra vėlavimas. Tai yra, tai yra kengsminga ES reputacijai, ypač nevyriausybinėme sektoriuje, apie tai neigiamai manoma. Kalbama apie ketinimo svarbą, apie intencijos svarbą. Nes je, net jeigu pažeidimas yra netyčinis, yra skirtumas tarp klaidų, kurios dažn kartais gali būti padaromos ir finansuojančios įstaigos, ir e, gavėjo. Ir jūs taip pat kalbėjote apie tinkamą įgyvendinimą, apie techninį auditą, apie skirtumus viešųjų pirkimų srityje, kai šiek tiek skiriasi reikalavimai ir rezultatai būna šiek tiek kitokie. Arba E, kai kalbama, kad lėšos gaunamos vienam projektui, o gyvendinimas koks nors panašus projektas ar kitas. Taigi yra daug įvairiausių netitikimų, pažeidimų ir vienus reikėtų panagrinėti geriau, o kitais atvejais tiesiog ištekliai panaudojami kitoms reikmėms. Taigi mums reikėtų atskirti tuos, tas techninės klaidas nuo tikrų klaidų, nuo tikrų pažydimų. Bet manyčiau, kad reikėtų dar griežčiau stebėti, kaip bus įgyvendinamos naujos programos po 2020 metų. Tuomet būtų galima susitelkti ties tikrai rimtai sukčiavimo atvejais ir aš norėčiau paklausti pranešėjo, ar atskiriami tie atvejai. Ar negalėtų pateikti rekomendacijų ne tik dėl to, kaip kovoti su sukčiavimu, bet ir kaip laikytis e, teisės aktų, kad nebūtų, nebūtų vėluojama ir tinkamai leidžiamus lėšos. Ačiū. Toliau e, ponas Klek. Ačiū kolegos. Visų pirma, Norėčiau pasidžiaugti, kad komisija imasi intensyvesnių pastangų laikotarpiu nuo 2007 iki 2013 metų. Mūsų komitetas stengiasi užtikrinti finansinės politikos nuoseklumą. Komisijos dokumentuose aiškiai matome, kad sukčiavimo atveju padidėjo, tačiau lėšų, vert, lėšų, lėšus, apie kurias kalbame, yra mažesnės. Nemanyčiau, kad e, buvo daugiau galimybių sukčiauti. Manyčiau, kad pagerėjo išaiškinimas ir reikėtų dar ateityje stiprinti e, išaiškinimo, kad būtų teikiama parema toms tarnybos kovos, kurios kovoja su sukčiavimu ir kad visoje sąjungoje, Europos sąjungoje būtų suderinti reikalavimai. Neturėtų būti jokių skirtumų, kalbant apie tokių tarnybų užduotis ir kompetencijas valstybėse narėse. Mums reikia naudotis esamomis sistemomis ir tikrai išnaudoti jų turimą potencialą. Būtų galima pagalvoti ir apie naujų tarnybų steigimą valstybėse narise. Mums reikia sustiprinti esamas tarnybas ir reikia padidinti jų darbo veiksmingumą. Ačiū. Ačiū, ponė Maletič. Žodis jums. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai parengtą pranešimą. Pristatydami e, pranešimą pabrėžite, kad ex ante vertinimas ir kontrolė yra labai svarbus dalykai, siekiant sumažinti pažeidimų skaičių. Visiškai jums pritariu. Taip pat pabrėžite tai, kad reikia geresnės, geresnės apibriešties. Tikrai mums reikia iškios sistemos, na, o apibriešties nereikėtų taip plačiai interpretuoti. Kai jį interpretuojame plačiai, tuomet ir susidurėma su sunkumais. Manyčiau, kad ypač reikėtų pabrėžti tai, kad reikia atlikti prevenciją ir švietimą, nes prevencija ir švietimas yra esminiai dalykai siekiant sumažinti pažydimų skaičių. Turėčiau daug pavyzdžių iš praktikos, kai galutinis naudos gavės padaro pažydimą, tai ir nesupranta, kad iš tikrųjų yra pažeidimas. Pateiksiu vieną įprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, E, projekto biudžete buvo parašyta, kad naudos gavėjas pirks duris ir langus pagamintus iš medienos. Na, o po to tas naudos gavėjas įstengė rinkoje gauti tik tai aliuminius langus ir duris geresnės kokybės ir už mažiau lėšų. Taigi galutinis naudos gavėjas džiaugiasi, galės nusipirkti e, geresnės kokybės daiktą už mažiau lėšų, bet kai auditoriai pradeda tikrinti, tai sako, kad tai yra pažeidimas, nes biudžete buvo parašyta viena, o praktikoje nutiko kažkas kito. Taigi tai yra pažeidimas ir galutinis naudos gavėjas turi sugražinti lėšas Na ir atsiranda dviguba problema. Visų pirma, sistemoje e, yra pažymimas pažeidimas Ir antra problema yra galutinis naudos gavėjas, kuris e, netenka pasitikėjimo nei Europą, nei jos teikiamomis lėšomis. Taigi, manyčiau, kad iš tikrųjų mums trūksta tinkamo išsilavinimo, švietimo ir bendradarbiavimo ir reikėtų tai pakeisti. Pone Zilio. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai ponai Bimo už puikiai atliktą darbą. Manyčiau, kad e, jo darbas tikrai labai svarbus. Jis panagrinėjo faktinės savokas ir buvo kalbama apie pažeidimus, kad pažeidimai yra tai, kas netitinka taisyklių, tačiau yra klaidos, yra korupcija ir yra sukčiavimas. Ir tai yra visai skirtingi dalykai. Dauguma pažeidimų, kuriuos mes nagrinėjame, tai yra klaidos, kurios nutinka dėl to, kad teikiant prašymą dalyvauti konkurse nepakankamai įsiskaitomai sąlygas. Ir kalbant apie tas problemas dėl finansavimo iš sanglaudos fondų, tai matome, kad nuolat keičiasi darbuotojai, keičiasi atsakomybė jų, e, trūksta iškumo. E, ir žmonės nežino, kaip tiksliai turi dirbti. Taigi taip ir padaromos klaidos, bet iš tikrųjų tai kartais vertinama kaip sukčiavimo atvejai. Bet reikia išsiaiškinti, ar yra tų tikrų sukčiavimo atvejų, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, kai kalbame apie sanglodos politikos lėšas, tai daugiau kalbame apie klaidas, kurios atsitinka tuo met, kai netiksliai laikomasi taisyklių. Maničiau, kad mums reikėtų tai pabrėžti. Ir mūsų kolega Paskalis Arimon taip ir nurodė nuomonėje. Turime ir kitą dokumentą. Jame parašyta tai, apie ką dažnai kalbama, tai yra ar tinkamai naudojamos lėšos ir tai yra valstybių narių priimamas politinis sprendimas. E, šie dalykai yra labai dažnai kritikuojami, žmonės sako, na, pastatė euro uostą kur nors, e, kur nėra žmonių, yra tik vienas skrydis per dieną e, ir dėl to žmonės pyksta. Taigi tokius dalykus reikėtų panagrinėti, pasižiūrėti, ar lėšos naudojamos tinkamai. ir ar tai atitinka pirminius ketinimus, bet manau, kad tai yra visai atskiras klausimas. Jeigu išnagrinėsime pateiktus pasiūlymus ir turėsime galvoje, kad įsitraukia ir trečiosios šalys, ir kontroliuojamos paslaugos, taip nutinka žemės ūkio srityje, tai visą tai gali padėti sumažinti pažeidimų skaičių. Mes E, kalbame ir apie korupciją, e, teisininkai e, ir teismai turėtų tuo užsimti, bet didžioji dauguma pažeidimų tai yra paprasčiausios klaidos, tiesiog, nes tiesiog trūksta tinkamų darbuotojų, kurie galėtų atlikti tinkamą darbą ir kurie galėtų padėti žmonėms suprasti tas sudėtingas taisyklės ir komitologijos procedūroje tai nurodyta. Mums reikia pasižiūrėti, ko mes prašome ir administracinių procedūrų supaprastinimas turi vykti, ar jis vyksta, ar iš tikrųjų neigiamas šis principas, nes įvedamos naujos taisyklės. Ponas Vanistorai. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tekstas yra anglų kalba, tačiau aš mėginsiu kalbėti Niderlandų kalba. Taigi mes gavome šitą tekstą ir tai yra susijęs su ankstesniuoju laikotarpiu ir mes jau turėjome ataskaitą tą pačią temą dėl ankstesnio ir kolega Amerik Bidron parengė šitą mm, tyrimą ir mes taip pat ir kalbėjome apie situaciją, siūlėm veiksmų programą, siekėme skatinti mm, veiksmus ir E, mes tikrai analizavome tos klausimus ir e, nurodėme visą eilę elementų, sukčiavimo elementų, kokie kas yra pažeidimai ir taip toliau. Ir mes tikrai analizavome šitą klausimą po padidinamojo stiklu ir mes labai išsam ir kuo giliau analizuosi, tuo daugiau visokių atvejų atrasti. Manau, kad čia taip ir yra. Nus tai yra ir tinkamas komunikavimas, bet kartais tai yra nueinama per toli. Ir ką dabar mes čia konstatuojame. Mes tikrai žinome, kad jau mes ėmėmės į visos eilės priemonių pagal dabartinį reglamentą, dabartinį veiksmų programoje. Mes dabar konstatuojame rezultatus ir tiesa, kad na, pasiekimai gal yra kuklus, bet giliau paanalizavus randam visą eilę sukčiavimo atveju. Taigi reikia nustatyti ryšį tarp tarptautinio reglamentavimo ir tarp to, kokie yra daryti pakeitimai ir ką yra dabar įmanoma pakeisti kad pagerintume tikrai situaciją. Dabar mes kalbam apie mm, deminę koncentraciją. Jūs pateikėte pavyzdžių Ir tiesa, kad mes labai dažnai susidurėme su tokiam situacijom, kad tikrai yra klaidos ir programavimo klaidos, ir e, sustarimuose yra klaidos, ir veiksmų programoje yra klaidų. Ir mes labai dažnai matome, kad tikrai reikėtų pabrėžti tyrimus, e, apšvietimą ir ilgalaikius projektus. E, ir manau, kad orientacija yra aiški ir tai nurodo ryšį su atitinkamomis pasiekmėmis. Taigi, klausimas, kuris man kyla, yra toks. Ar artimoje ateityje per atinačius 2-3 metus mes, aišku, sužinosime apie naujus tyrimus, kurie bus dar išsamesni, detalesni ir kurie parodys įvairius e, e veiklos rezultatus. E, Ir jeigu nėra pakankamų procentų, e, pavyzdžiui, CO2 sumažinimo, tai mes e, blokuosim atitinkamą finansavimą. Ir mes taip pat žiūrėsim, ką daryti, ar taip pat taikyti kitas procedūras. Ir taip pat klausimas dėl ir prokuratūros, prokuratūros, Europos prokuratūros pagal C punktą. Čia kai kurie jau išreiškė abejonės, bet dabar mes konstatavome, kad mes turim visą eilę priemonių mums prieinamų, bet jos yra taikomas, bet jeigu jos yra tikamai taikomas, ar jos visas eina viena kryptimi. Galima sukurti ir kitų tarnybų, bet jos neturės jokios pridatinės vertės, palyginus su tomis su sukčiavimo atveju. Yra jau dabar egzistuojančių priemonių. Taigi, kai dėl finansų e, deklaravimo valstybėse narėse, kokius yra išlaidos, tai vėlgi yra galimybė e, bendrai valdyti, bendrai tvarkyti. Yra taip pat ir kitos, e, kitos priemonės, kurias turi finansų ministerijos valstybėse narėse. Ir šiomis programos kontekste galim pasakyti, kad yra nustatyti galima nustatyti, ar tinkamai e, lėšas naudojamas. Čia yra kultūros mąstymo klausimas. Aišku, yra sukčiavimo atvejai, kurie yra susijęs su tokia kultūra, skirtinga kultūra. Ir mūsų naujasis komisaras kalbėjo apie toleranciją klaidoms. Na, nežinau, ar tai ir e, toks e, tikslas, nežinau, ką jis norėjo pasakyti, bet nežinau, ar mes privalome įvesti naują struktūrą, kuri turėtų analizuoti šitos atvejus. Mes turim žinoti apie galimybę, kaip tinkamai valdyti, kaip tinkamai bendratarbiauti tarp įvairių valdžios institucijų valstybės narise. Tai, na, jau kai kurių priemonių yra imtasi ir aš nežinau, ar staiga reikia kurti naują tarnybą, kaip sakė kolega, kuri viską išspręs. Aš nežinau, koks galėtų būti sprendimas. Jeigu mes kalbam apie tarybą, kuri turėtų mus paremti, bet kaip aš suprantu, kad e, dauguma taryboje tam nepritarė. Kai dėl prokuratūros, tai reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad reikėtų sustiprinti, sustiprinti tarnybą, nes parlamentas jau yra pasisakė šio klausimu. Tai yra tikrai galimybė dar atidžiai išanalizuoti šitą tekstą ir prengti pasiūlymus. Oui, merci, Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, keletas žodžių dėl to, kad šitas tyrimas yra tikrai labai e, įdomus, nes tai yra kovas su sukčiavimu ir tuo pačiu metu kalbam apie ES prievolę stiprinti gebėjimus ir saugoti šitos fondus, kreditus ir m, paprasčiausiai grįžtant prie pasiūlymo, kuris yra pateiktas, tai yra e, susijęs su komisija ir dėl e, Europos prokuratūros idėjos. Na, čia jau kolega pasisakė dėl to, ar reikėtų šitas Europos prokuratūros idėjos. Aš manau, kad e, valstybės narės ir parlamentai labai rezervuotai tai žiūri, nes tai yra susiję su apibriešties, su sukčiavimo apibriešties klausimu, kokie yra e, aspektai, kad yra savanoriškai, savarankiškai daromi pažeidimai ir ar yra taip pat e, savanoriškas organizuotas pažeidimas. Taip pat reikėtų patikslinti e, skučiavimo savokas apibriešti ir atsižvelgti gent į Europos prokuratūros apibriešti ir ar e, tikrai ap, sukčiavimo apibriešties savoka čia būtų naudinga. Ir paskutinis klausimas, komisija e, ataskaitoje nurodė, kad visą eilę valstybių narių e, e daro, deda didelis pastangas, teikiant aptikti, nustatyti sukčiavimą ir kokie yra kriterijai e, naudojami identifikuoti, kas yra sukčiavimas. Thank you, thank you very... Dėkoju labai. Pone Pičerno. Grazie, prezidente. Jo voglio innanzitutto. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją, parengus šitą nuomonės projektą. Aš jam labai pritariu ir norėčiau prisidėti ir pateikti keletą pakeitimų pasiūlymų. Kaip anksčiau kalbėjusiai sakė, Komisijos ataskaita na, piešia tokį teigiamą vaizdą kovos su sukčiavimu. Ir mes matom visą eilę e, identifikuotų atvejų, kad skaičius padidėjo, tačiau lėšų skaičius, lėšų dydis smarkiai sumažėjo. Akivaizdu, kad turi būti glaudesnis bendradarbiavimas tarp komisijos ir nacionalinių valdžios institucijų, tiek audito, tiek ekstantė kontrolės srityje, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Ir klausantis šios dienos diskusijų, tai statistika, kuri mums yra pateikta, remiasi skirtingais kriterijais. Jis skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Ir dėl to vien tik tai tokie apytikriai skaičiai. Jeigu mes turėsim aiškį ir ištingą politiką vykdomą valstybėse narėse, kovoti su sukčiavimu, jeigu tai vyksta, tai ar galima matyti kažkokį pagerėjimą, bet netgi ir tokiu atveju kriterijai įvairiose valstybėse narėse skiriasi vieni nuo kitų tai reikėtų žiūrėti, kokios yra geriausios praktikos įvairiose valstybėse narėse. Ir čia turiu pasakyti, kad, kad Italija tikrai atliko didelį darbą ir tai pastebėjo Olafas. Taigi reikia gerųjų praktikų siekiant užtikrinti, kad kova su sukčiavimu būtų toks pat prioritetas visose valstybėse narėse. Mes negalim turė, leisti, kad bendrijos lėšos tiesiog išlakstytų ir būtų išvaistamas dėl to, kad trūksta patikrinimų. Turi būti, ir, turi būti tikrinimai ir tikrai turi būti baudžiami e, tie, kurie sukčiauja. Dėl prokuratūros tai su sukčiavimu naudojimas būčiamosios teisės priemonėmis ir tam reikėtų pritarti, tam reikėtų paremti. Žinau, kad per paskutinę kadenciją parlamentas atiko didžiulį darbą e, šioje srityje ir aš tikiuosi, kad dėrybos e, šią temą bus baigtos artimoje ateityje. Na, mes taip pat turim pažeidimų atvejų, kurie patys savaime nėra sukčiavimas. Ir aš tikiuosi, kad šitie pažeidimai gali jūsų taip pat sumažėti, jeigu valstybės narės imsis pastangų užtikrins mokymą tų, kurie yra atsakingi už įvairių fondų valdymą. Aišku, kartais mes matome, kad administratoriai neturi tinkamų žinių Um, tam darbui, kurie jį turi atlikti. Dėkoju, o kitas kalbėtojas yra ponas Brium. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti e, nuomonės e, autoriui už šitą projektą, labai įdomų ir kuris rodo, kad ES tikrai tapo na, tokia uh, kaip pavadinti, tarsi dujų įmonė, kuri prarado visišką, visiškai pasitikėjimą. Ir kaip autorius paminėjo, kad yra 23 milijardai e, neapmokėtų sąskaitų. Ir kaip galim būti patikimi, jeigu 6 milijardai, 6 e, tūkstančiai pažeidimų yra padaryti ir tai siekia 2,4 milijardų eurų ir iš dalies tai yra susijęs su sukčiavimu ir su, su, su korupcija. Ir kila klausimas, e, jei dėl to, kad kai kurie žmonės prieštarauja taupimui. Aš esu iš padėkalė Prancūzijos šiaurėje ir pas mus yra teigiama, kad bus sumažinimi kreditai regionui, nors nedarbo lygis yra 20-27 procentai e, įvairiose municipalitetuose. Ir mes nieko nekontroliuojame, nekontroliuojame Europos fondų, kadangi komisija ir Europos Sąjunga neturi galių ir pranešė ir pasisakiusiai patikstino, kad e, dabar yra ta tie patys pasiūlymai, tie patys faktai, bet niekas nėra padaryta, niekas nėra įvykdyta tam, kad būtų iškirsta kelia, iškirstas kelias sukčiam ir korupcijai. Aš noriu pasakyti, kad aš visiškai netikiu, kad nepasitikiu tuo, kad bus sukurta Europos prokuratūra, nes tai bus tiesiog įžeidimas žmonėms, tai bus įžeidimas valstybių narių nepriklausomybei. Ir aš manau, kad reikėtų e, stabdyti pagalbą toms valstybėms narėms, kurios nesugeba gerbti ir kurios neužtikrina, kad tinkamai bus naudojamas viešosios e, lėšos. Ačiū. Thank you. Thank you for... Dėkoju, o dėkoju už nuomonę, panas Van. Yeah, uh, th thanks, Chair. Uh, I also sit on the, the budget. Dėkoju. Dėl biudžeto kontrolės komiteto aš praleidau labai daug laiko siekdamas užtikrinti, jog ES fondai yra tinkamai naudojami ir e, šią savaitę vėlgi bus e, procesas iš naujo, kai auditorumai paskelbs savo naują ataskaitą. Per keletą savaičių mes kalbėsime vėl ir vėl apie tai. Ir šiame komitete taip pat. Ir aš žiūriuosi, kad autorius e, parodo, kad yra skirtumas tarp sukčiavimo ir klaidos. Ir labai dažnai mes nekalbam apie sukčiavimą, mes kalbam apie klaidas, o sukčiavimas yra 0,5 procento. Tai yra ne, labai nedidelis skaičius, ir, mm, bet tai nereiškia, kad dėl to nereikia dirbti. Mes turim ties to dirbti, reikėtų aiškintis, ką valstybės narės turėtų daryti, nes 80 e, procentų ES fondų yra valstybė narių atsakomybė, taigi daugiausia klausimų yra jų klausimų. Dėl to mes turėtume e, jas įtraukti šitą diskusiją. Taigi pritariu rekomendacijoms, kad reikėtų daugiau atsakomybės skirti valstybės narėms. Irgi valstybės narės, kai dėl sukčiavimo ir korupcijos, turi skirtingas tyrimo e, sistemas, tai yra skirtingos pranešimo e, sistemos, dėl labai sunku gauti nuosteklų vaizdą visoje Europos Sąjungoje ir daug ką galim padaryti daliose valstybėse narėse, tai ką mes turėtume padėti, tai padėti joms ten, kur yra problemų. Kiekvienas metais tos pačios keturios, penkios valstybės narės, kur yra didžiausias klaidus lygis. Ir ties jomis mes turime susitelkti. Kokios problemos padėkime jiems. Ir čia tikrai daug ką galim padaryti valstybėse narise pačiose. Ir visa ataskaita yra gera, puikiai. Aš pritariu daugelioms rekomendacijų, ne visoms, bet daugeliu rekomendacijų. Tikrai galima sustiprinti šitą ataskaitą, daugiau dėmesio skiriant valstybėms narėms, nes daugeliu atveju čia yra kaltė. Mes negalime kaltinti valstybės narės, nes valstybės narės turi geriau dirbti. Aš kaip sakiau, 80 procentų ES fondų leidžiami valstybėse narėse. Tai reiškia, kad bet kurios padarytos klaidos ir sukčiavimas yra jų atsakomybė, todėl dirbkime su jomis ir e, tiesiog daugiausia dėmesio skirkime toms valstybėms narėms, kurios yra problematiškos. Thank you. Thank you. Dėkuoju, o dabar panas Polčiak. Dėkuoju, dėkuoju, panie prisatkinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pritarti tam, ką sakė ponas Vogan, būtent E, sukčiavimas ir sukčiavimo problema turi būti e, esamų priemonių tikslas. Nereikia kurti sistemos, Europos prokuratūros sistemos, kuri kelia daug abejonių ir rezervuotai jie žiūrima. Ir mano nuomonė, ji nėra būtina, kaip sakė ponas Vestenroj. Nežinau, ar Europos Sąjunga, Sąjungai trūksta patikimumo, kad dėl to, kad kai kurie naudos gavėjai e, užsima sukčiavimo. Aš tikrai to nemanau, taip nemanau. Ir kila klausimas, kaip reaguoti į sukčiavimą, nustatytą sukčiavimą. Naujasis, e, naujo komisario Korino Kretus teigia, kad programa turėtų būti sustabdyta, jeigu yra nustatytas sukčiavimo atvejus. Tai savo ruoštą aš sakyčiau, kad galbūt toks komisijos požiūris e, yra reakcija, veiksminga reakcija ir tai ne, su, nebūtina tiesiog kurti tam reikalų Europos prokuratūros institucijos. Feni. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Tomašič? Nekada į papirologiją, to jest biurokracija, koja je često. Sukčiavimo priežastis kartais yra tiesiog biurokratija ir kartais tai yra labai sudėtinga, ypač ankstesnėse komunistinėse valstybėse kur visuomet buvo naudodama, visuomet sakydavo, na, padarykim, o paskui žiūrėsim, kas iš to išeis. Aš siūlyčiau, kad reikėtų e, dažniau atlikti kontrolę ir griežtesnę kontrolę ir tai padės e, turėti bendrą vaizdą, bendrą projekto vaizdą. Tie, kurie sąžiningai dirba ir vaistingai, vaistingai dirba, bet daro klaidų e, dėl nežinojimo, neturėtų e, prarasti paramos ir pinigų, nuo ko priklauso labai daug darbo vietų. Reikia padėti žmonėms, daugiau padėti ypač naujosiuose valstybėse narėse, kurios neseniai įstojo Europos Sąjungą ir kurios dar neišmoko e, taikyti taisyklių. Yra vis dėlto daug patikimų žmonių, kurie norėtų dirbti, bet nežino kaip. Thank you. Ačiū, labai dėkoju. Pone Bresson, prašau žodžio. Io eh, vorrei aggiungere la mia nota a... Norėčiau eh, pasisakyti dėl to, kas jau yra pasakyta. Kai kas eh, minėjo, kad yra skirtingos priežastis ir skirtingos apibrieštis, kas yra pažeidimai ir kas yra sukčiavimas. Kartais žmonės daro klaidų dėl to, kad taisyklės yra labai sudėtingos. Mes labai aiškiai siekiame teisinio supaprastinimo ir tiesiog supaprastinti ir administracinės procedūras. Tačiau reikia daryti labai aišku skirtumą tarp žmonių, kurie padaro pažeidimus ir žmonės, kurie tiesiog varšo administraciniai e, sunkumai ir žmonės dėl to padaro klaidų. Taigi reikėtų pagerinti e, Europos fondų įgyvendimą ir valdymą ir tėliau nekomplikuoti situacijos. Išklausius pono Timirmans, visi pirmininką, kuris yra atsakingas e, už tai, kad būtų užtikrintas teisės aktų supaprastinimas ir siekiant užtikrinti didesnį subsidiarumo principo taikymą. Taigi laikant iš šito subsidiarumo principo mes visi turėtume palengvinti valstybių narių gyvenimą. Kitu atveju kila rizika, jog kitos kadencijos parlamentas dar labiau e, sukomplikuos e, situaciją. Ir tai pažeis regionų interesus ir e, naudos gavėjų interesus. Tuo tarpu mes norime, kad būtų didesnis aiškumas, kad būtų aiškiau matomi projektų rezultatai. Taigi pašalinkite, pašalinkime tuos visus nereikalingus administracinius suvaržymus, sumažinkime biurokratiją. Jeigu norime aiškių rezultatų, tuomet reikia užtikrinti, jog administracinė procedūra yra supaprastinta ir savo ruoštų tai e, ir sumažins pažeidimų skaičių ir manau, kad tai paryškins ir sukčiavimą, kad jeigu mes patikrinsim rezultatus, mes turėsim aiškesnį vaizdą, koks yra tikras sukčiavimo lygis. Ir manau, kad tai yra tai, ties kuo mes turėtume dirbti. Mes turėtume nurodyti labai aišku skirtumą tarp šitų dviejų klausimų tipų. Ir padėti išsiaiškinti, kada pažeidimas yra formalus pažeidimas ir kada pažeidimas yra atsekamas ir galima manyti, kad tai yra sukčiavimo atvejais. Ačiū. Dėku, dėkuoju. Daugiau ne, nori niekas pasisakyti. Anderson. Uh, I, I want to congratulate them. Uh, norėčiau E, pasveikinti kolegą, kad jisai taip greitai parengė nuomonę. Norėčiau e, susijęti abu klausimus, kuriuos nagrinėjame šiandieną. Išgirdome at tyrimo rezultatus, apie sanglaudos politikos įgyvenimus, taip pat girdėjome apie e, pažeidimus. Manau, kad negalima atskirti tų dviejų dalykų, galvojant apie ES e, finansinius interesus. E, anksčiau buvo sakoma, kad dažnai trūksta darbuotojų ir reikėtų techninės pagalbos biudžetą didinti visur ir tada galbūt būtų galima sumažinti pažeidimų skaičių. Ir taip pat e, manau, kad reikėtų pasižiūrėti kai kuriuos regionus e, ir išsiaiškinti, dėl ko atsiranda pažeidimai. Šiaurės Airijoje, pavyzdžiui, kai kas kreipiasi į mus ir skundžiasi dėl uh, to, kas, kokie yra keliami reikalavimai. Aš dalyvau viename sutikime, manau, kad ir kiti galėtų pateikti e, pavyzdžių. Atėjo 12 žmonių, galėjo pasivaišinti tie e, žmonės arbata ir bandelėmis, nes e, sustikimas buvo ryte surinktas ir e, vyko keitimasis nuomonėmis tarp tų, kas atsakingas už e, taisyklių taikymą ir atėjo iš 12 kriestų 11 tik tai žmonių, bet iš tikrųjų juokinga, kad tik tai tiek e, atėjo žmonių į susitikimą, bet šiaip e, daug kas nesikreipia dėl e, finansavimo, nes bijo tų taisyklių. Mes turime galvoti apie tai, kad trūksta mums lėšų, bet taip pat turime galvoti, kaip uh, užtikrinti, kad nebūtų pažeidinimi ES interesai. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams ir OLAF atstovams. Dėkui, pirmininkė. Aš esu Andrė Burdonė, e, vienas iš e, bendraautorių ataskaitos apie finansinių interesų apsaugą, komisijos ataskaitos. Norėčiau e, padėkoti gerbimo Arimon puikia analizė. Manau, kad jisai tikrai išvelgia problemos esmę. Ataskaitoje komisijos e, kalbama apie tam tikrus naujus dalykus. Mes, tiksliau, pasikeitė atskaitomybė. Mes rengėme 13 metais paskutinę ataskaitą komisijos, kuri baigė darbą ir bandėme apžvelgti retrospektyviai visą veiklą, kuri vyko per penkerių metų kadenciją komisijos ankstesnės. Klausimo esmė - skirtingas valstybių narių požiūris. Iš tiesų tai kelia daugiausiai sunkumų. Ir labai aiškiai galima pasakyti, kad dėl to mes galime padaryti labai nedaug bendrų išvadų, o bandėme kaip galima geriau išvelgti tą bendrąją situaciją, bendras tendencijas. Skirtingas požiūris reiškia skirtingas teisinės sistemas, skirtingas administracinės sistemas, e, skirtingus pagrindinius teisinius apibrėžimus, taip pat ir skirtingą kultūrą struktūrinį požiūrį į pažeidimus ir sukčiavimus, skirtingus administracinius gebėjimus, e, užkertant kelią pažeidimams, sakime taip, skirtingus požiūrius, tai reiškia į išteklius, kurie skiriami kovoti su sukčiavimu. Ta reikėtų pažymėti kitą svarbų veiksnį. Skirtumai kartais egzistuoja net ir vienoje valstybėje narėje skirtingose administracijos padaliniuose toje pačioje valstybėje narėje. Galiu pateikti pavyzdį. Kai kuriuose šalyse žemės ūkio sektoriuje, pavyzdžiui, nustatoma pažeidimai ir niekas anglos politikoje arba atvirkščiai. Kitas klausimas, kuris buvo E, iškeltas pasiūlyme kurios, ir analizėje, kurią pateikė ponas Arimon. Kaip mes interpretuojame nustatymą pažeidimų? Ar tai yra gerai ar blogai? Norėčiau pasakyti, kad savo komisijos ataskaitoje mes apsisprendėme labai aiškiai. Iš mūsų požiūrio taško nustatymas pažeidimų yra geras dalykas. Tai reiškia, kad problemos e, nustatomos ir galbūt e, išsprendžiamos valstybė narė administracija sužino apie problemas, komisija taip pat ir bando rasti sprendimų, sprendžiant problemas. Dėl to ataskaitoje labai aiškiai kalbame ir apie kovą su sukčiavimu. Mes nemanome, kad e, nėra nei vienoje kurio nors valstybėje iš vis sukčiavimo nemanome, kad taip yra, kad nebūtų iš vis sukčiavimo atvejų. Taigi mums nulinis nustatymas pažeidimų, tai yra nenustatymas iš vis jokių pažeidimų nieko nereiškia. Kai kurios e, šalis, kur per keletą metų neparodė jokių pažeidimų, mūsų nuomonė atspindi tam tikrus sunkumus kovodamos su sukčiavimu ar nustatydamos sukčiavimo atvejus. Jeigu norime žengti toliau, galime pasakyti, galbūt jos nustato e, sukčiavimo atvejus, bet nepraneša apie juos. Taigi tai jau susijęs su informacijos e, neteisingos pateikimu. E, ponas Žiulio klausė, kaip mes e, nurodome tam tikras šalis, kaip apsisprendžiame, kokią metodologiją, metodiką vadovavomės. Grįžtant prie nustatymo atveju, manau, kad jau kalbėsime plačiai apie pažeidimus. Galima daryti tam tikrus skirtumus ar kalbėti apie tam tikras įžvalgas. Didžiausias pažeidimų e, skaičius susijęs su viešųjų tai, pirkimų taisyklių nesilaikymu mes pasižiūrėsime į analitinės išvadas ir taip pat politikos veiksmų apibrėžimą. Ir žiūrėdami savo išvadas, mes komisija ėmėmės veiksmų ir teikėme pasiūlymus e, naujoms direktyvoms viešųjų pirkimų srityje. Ir parlamentas ir taryba ėmėsi nagrinėti mūsų pasiūlymo ir pernai pabaigoje buvo patvirtintas visas paketas direktyvų dėl viešųjų pirkimų. Valstybės narės dabar turi jas įgyvendinti. Tai rodo, kaip ataskaitos išvados e, yra palydėtos politikos tam tikrų veiksmų. Dabar e, bandysiu apibriežti, ap, apie apibendrinti savo pasisakymą ir pasakysiu, kad pasiūlymai dėl Europos prokuratūros ir direktyva dėl e, finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis sprendžia pagrindinės problemas ar susirūpinimo elementus E, aš kalbėjau apie didžiausias problemas, yra skirtingas požiūris, skirtingas supratimas, skirtingi apibrėžimai valstybėse narėse ir tie pasiūlymai šiek tiek bando įveikti problemą. Taip pat skirtingas požiūris į sukčiavimą. Mes tikrai nemanome, kad nėra tokių atvejų, kad iš vis neegzistuotų sukčiavimas. Jeigu nepranešama iš vis apie sukčiavimo atvejus, tai reiškia, kad valstybė narė pati tiesiogiai taiko finansinės korekcijas, uh, E, pradžioje siekdama apsaugoti finansinius interesus. Bet e, ar tai yra gerai, jeigu sankcijos netaikomos prieš e, nusižengėją, tai tada jis bandys naujus būdus pasipelnyti iš sistemos ir tokiu būdu pati sistema neišsigydys tik kils naujų problemų ir susidarys įspūdis, kad negali e, patirti kitų pasiekmių, tik tai gražini lėšas ir viskas. Dar vienas e, pastebėjimas dėl pažeidimų, nes buvo kalbama apie juos keletą kartų, reikia kai ką paaiškinti, patikslinti. Yra du šaltiniai problemų. Pirmiausia, pažeidžiamos viešųjų pirkimų taisyklės Tai susijęs su tuo, kaip e, viešoji administracija taiko taisyklės. Čia kyla problemas. Kitas problemas susijusios su naudos gavėjais pačiais. E, tipiniai pažeidimai, pavyzdžiui, nepri... teisiškai nenumatytos išlaidos Ir daug pavyzdžių apie tą sritį galima, e, pasak, iš tos srities galima pasakyti. Pavyzdžiui, medžiagos kažkokios e, buvo paminėtos durys ar, ar kažkas kito. Manau, kad e, gera administravimo praktika būtų geras kelias, netaisyklės. Jeigu aš pasirašau sutartį su bendrovė, kuri turi man pristatyti mano namui medinės duris, ir jeigu aš pamatau, kad durys yra metalinės, tai tikrai <laughs> kyla problema. Uh, nes sutartiniai įsipareigojimai yra pažeisti. Bendrovė galėjo ateiti pas mane, tai yra viešoji administracija, kuri davė pinigus ir paklausti, ar sutinkate, kad pakeisime sutarties sąlygas, nes kur kas patogiau pasirinkti metalinės, o medinės duris. Kai tai yra nustatoma, ir nėra jokio pateisimo ar paaiškinimo, kodėl kažkas yra pakeista, e, išskyrus, kad pasau kažkas tai buvo patogiau. Tai yra sutartinių įsipareigojimų pažeidimas. Ir mes e, pagal e, civilinę teisę puikiai žinome, kad sutartis yra šventas dalykas, jos nuostatos. Aš sutinku visiškai su ponia Maletič Mums reikia daugiau skirto, skirti dėmesio prevencijai, švietimui. Visiškai sutinku su tuo. Bet taip pat manau, kad kai tarp šalių yra sustarimai, tuos sustarimus reikia vykdyti. Ir manau, kad tai yra visiškai aišku. Dar paskutinis pastebėjimas dėl nustatymo atveju. Aš pradžioje sakiau, kad tai yra pozityvus elementas, nes galima padaryti korekcijas. Tuomet pažeidimai, apie kuriuos pranešama, apie kuriuos kalbame mūsų ataskaitoje, yra susijęs su skirtingais šaltiniais. E, pirmiausia, pažeidimai nustatomi valdymo ir kontrolės sistemose valstybių narių iš tų, iš tų sistemų, tiksliau jos nustato. Ir noriu pasakyti, kad kai tos struktūros valstybės narėse nustato pažeidimus, tai yra gerai. Tai rodo, kad tos struktūros valstybės narėse dirba ir nustato pažeidimus po sutarties pasirašymo. Projekto įgyventinimo metu, pavyzdžiui, tos struktūros vyksta, daro patikrinimus vietoje e, žiūri ataskaitas, išlaidų įvairias, e, ataskaitas apie išlaidas ir panašiai. Taip pat valstybių narių audito struktūros gali nustatyti pažeidimus, jos žiūri į valdymo struktūras, į tai, kaip e, įgyvena valdymo struktūros taisyklės. E, kalbu apie nacionalinės audito institucijas. Taip pat kitas šaltinis pažeidimų nustatymo yra Europos komisijos e, audito rūmų Olafo nustatyti E, pažeidimai, taip pat teisminių struktūrų nustatyti pažeidimai. Manau, kad visi patikrinimų lygmenys yra sisteminiai, kai kurie yra išoriniai ir kai yra nustatomi atvejai, tai mes uh, matome, kad nacionalinės Europos institucijos yra pasirengę žiūrėti, įsigilinti, kaip naudojamos lėšos ir užtikrinti, kad tos lėšos būtų naudojamos deramai. Jei visos valstybės narės vienodą dėmesį skirtų, visos regioninės struktūros vienodą dėmesį skirtų tam, kad būtų e, tiek pat e, patikrinimo atlikta, kad tokia pat kokybė patikrim, tada galėtų uh, E, galėtume sakyti, kad jeigu vienoje šalyje yra daugiau pažeidimų, tai joje yra daugiau e, problemų negu kitose. E, ir yra tam tikros tarnybos, kurios bando išvelgti sisteminės problemas valdymo kontrolės audito sistemose, tačiau uh, Jeigu mes žiūrime iš e, kovos sukčiavimo perspektyvos, tai turime visuomet atsižvelgti į tuos visus elementus. Dar kartą Jums dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti į pranešėjo ir komiteto klausimus. Gal reikia kažką Jums paaiškinti daugiau, tai aš esu pasirengęs Jums padėti. Ačiū Jums už pristatymą, ponia Arimon. Gal norėtumėte atsakyti į pasiūlymus ir klausimus? Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje ir pateikė labai naudingų pasiūlymų, kuriuos būtų galima įtraukti į nuomonę. Norėčiau labai trumpai paminėti keletą iš jų. Pasižymėjau, kad kolegų sako, kad reikėtų atskirti techninius pažeidimus nuo faktinių pažeidimų. Taip, šitus klausimus mes galime aptarti. Ir kai perskaičiau dokumentą, supratau, kad didžiausia problema yra apibrieštis. Ir jau šioje nuomonėje yra blogai tai, kad nėra vieningo apibrėžimo, nėra vieningo supratimo. Ir jeigu neaiškiai apibrieštas terminas dar turi papildomų apibrieščių, tai jos irgi nebus aiškios. Taigi dėl techninių pažeidimų e, jie yra taikomi, fakt, suprantami kaip faktiniai pažeidimai. Ir taip, apie tai reikėtų pagalvoti. E, komisija komentavo 363. Ir iš tikrųjų kartais labai sunku nustatyti, kada buvo padarytas sukčiavimas ir kas yra sukčiavimas, kalbant grinais terminais. Taigi manyčiau, kad reikėtų nubrėžti skiriamąją liniją tarp pažeidimo ir sukčiavimo, nes sukčiavimas yra tyčinis. Ir jeigu pasistengtume atskirti klaidas, nuo de facto klaidas, nuo netyčinių pažeidimų, tai tai irgi būtų labai sunku padaryti. Ir ponas Seller irgi komentavo tai, ką reikėtų dar daugiau aptarti. Dokumente mes nerašome apie tai, kaip naudinga daryti tam tikras išlaidas, mes tik tai teigiame, kad tos išlaidos nėra daromos teisingai. Ir dėl prokuroro tarnybos. Dėl prokuratūros nuomonės išsiskyrė. Žinau, kad šiais metais buvo patvirtintas dokumentas dėl Europos prokuratūros, bet Europos prokuratūra bus naujas kūrinys ir tai reikia, visą tai reikia atlikti labai protingai, nes gali būti labai glaudus bendradarbiavimas, Olafo bendradarbiavimas su ES prokuratūra. Mums reikėtų užtikrinti, kad prokuratūros veikla e, būtų aiškiai apibriešta. Kolega Devaza kalbėjo, kaip būtų galima tai apibriežti ir komisija pasakė, kad e, sukčiavimai yra nustatomi valstybėse narise, kaip tai padaroma ir kiek dar daug sukčiavimo atvejų nėra nustatyti. 2013 metais šešiose valstybėse narise iš 28 iš viso nebuvo nustatyta sukčiavimo atveju. Ar galėtume daryti prielaidą, kad tose šalyse taip puikiai laikomas įstatymo, ar reikėtų daryti prielaidą, kad yra problemų susijusių su apibrieštimi, su sukčiavimo apibrieštimi, ar kad yra sunkumo atskleisti sukčiavimo atvejus. Regis visiškai negalima uh, būtų pritarti tokiai minčiai, kad 2013 metais šešiose šalyse iš 28 neįvyko jokių tartinų atvejų. E, taigi manytume, kad sukčiavimo atvejai buvo tiesiog nenustatyti, bet kol kas paliksiu šį klausimą atvirą. Dar vienas dalykas pažeidimai, tai kaip jie yra apibriežti, būtų, jų skaičius būtų sumažintas, jeigu mes supaprastintume taisyklės. Jeigu nagrinėtume eksante vertinimą, jeigu norėtume įtraukti supaprastinimo priemonės ir šioje srityje, manyčiau, kad taisyklių supaprastinimas kaip tik ir bus ta priemonė, kuri padės kovoti su pažeidimais ir sumažinti jų skaičių kad mes galėtume imtis veiksmingesnių priemonių kovodami su sukčiavimo atvejais ir su pažeidimais. Ačiū Jums ir vėliau pateiksiu Jums informaciją apie įvairius pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū Jums už puikų nuomonės projektą. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą pokalbėje, diskusijoje. Dabar mes galėsime parengti stiprią, matomą mūsų komiteto nuomonę ir per kitą posėdį, kuris įvyks gruodžio trečią dieną, dėl šios nuomonės balsuosime. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra kiti klausimai. Ar būtų kitų klausimų? Ne. Kitas posėdis įvyks trečiadienį, gruodžio trečią dieną, ir jis vyks nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 valandos iki 18.30. Norėčiau padėkoti vertėjams, sako pirmininkė, už jų pagalbą šiandien ir baigėsi viešoji posėdžio dalis. Dabar norėčiau paprašyti visų, kurie nedalyvaus koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės. Prašyčiau koordinatorių pasilikti ir vyks uždaras posėdis.